Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Labą dieną, kolegos. Pradėkime popiečio sesiją. Porą paaiškinimų. Dažniausiai pradedame trečią valandą po pietų, bet turime tikrai labai daug darbo, labai daug punktų darbo atverkiai yra, dėl to pradėjome pusę trijų. Įtariu, kad e, kai kurie kolegos vėluoja būtent dėl to, kad galvoju, kad pradėsime posėdį trečią valandą. Tai atsiprašau dėl to, bet norėčiau pasveikinti Žau e, Figureido, e, Europos audito rūmų narį, kuris pakalbės apie nuomonę, kurią pristatė e, auditorumai, o komisija siūlo e, po 20 metų bendros žemės ūkio politikos e, nuomonę, dokumentą. Lapkričio 7 ji buvo paskelbta ir tai iš tikrųjų įtakoja tai, ką mes čia veikiame, ką darome, įtakoja taip pat ir uh, ūkininkų gyvenimą. O audito rūmų nuomonė tikrai yra labai svarbi parlamento nariams. Kodėl taip yra? Girdime dažnai e, nuomonės audito rūmų, o ryte kalbėjome ir diskutavome dvi nuomonės dėl bendrosios žemės ūkio politikos, o po pietų pakalbėsime dar apie vieną. Ir labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad audito rūmų nuomonės yra tikrai labai vertinamos, bet mes tikrai jas turime teisę ir aptarti. Norėčiau paminėti, kad mūsų bendradarbiavimas, darbas tikrai buvo puikus. Ir manau, kad jis tikrai padės e, pateikti dar geresnį dokumentą. Ne, dabar kreipiuosi į audito rūmų narį, kadangi jūs daug dėmesio skiriate parengiamajam darbui reformos, taip pat įgyvendinimui, bet taip pat mūsų vaidmuo yra paaiškinti jums, kuo unikali yra bendroji žemės ūkio politika ir tiesiog pateikti ją plačiame, e, platesnėme kontekste. Norėčiau taip pat pasveikinti ir komisijos narį Hoganą, kuris prisijungė, kai aptarnėsime šį darbo atvarkės punktą. Mhm ir jis galės ta, taip pat e, trumpai pakomentuoti e, pono Figureido e, išvadas, taip pat pakomentuoti ir komisijos nuomonę šiuo klausimu dėl audito rūmų nuomonės ir išvadų. Tai jeigu galite, tilpkite į 15 minučių skirtą laiką, tikrai, tikrai labai būtume dėkingi. O tada kalbės komisijos atstovas. Turime taip pat kitų kolegų, e, kurie norės pasisakyti. Dėkoju taip pat, kad ir jūs atėjote. Ir taip pat dar kartą sveikiname audito rūmų narį. Dabar galėtume turbūt ir pradėti. Tai yra septintas darbo tvarkės punktas ir žodis ponui figureido. Dėkoju pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti, kad pakvietėte audito rūmų narį e, tiesiog jums pristatyti mūsų nuomonę dėl naujo, naujų reglamentų bendrosios žemės ūkio politikos, kurie įsigalios ateityje. Europos audito rūmai, e, taip sakant, privalo dalyvauti tokiuose diskusijose, bet taip pat man didžiulė ir uh, garbė ir malonumas tiesiogiai diskutuoti kartu su parlamento nariais. Mes tikrai suvokiame, e, kad naujasis e, BŽUP e, reglamentas ir reglamentai yra labai svarbus, kadangi BŽUP yra, jai tenka didžiulė bendrijos biudžeto dalis, dėl to reikia išsamei suvokti viską, kas yra susiję su šiais reglamentais. Dabar norėčiau paprašyti jūsų e, dėmesio. Esu pasirengęs PowerPoint pranešimą ir norėčiau pakomentuoti. Visų pirma, norėčiau pasakyti, koks buvo pagrindas, e, kad Europos audito rūmai parengė nuomonę, kadangi mes nesame politinė institucija. Jūs esate politinė institucija, išrinktieji, bet mes norėtume pasakyti, kokiu pagrindu mes rengiame nuomonę. Pirmasis pagrindas yra bendrieji viešosios politikos krypties principai. Mes turime aiškiai suvokti ir žiūrėti, ar e, tuo reglamentu ar kitų dokumentų yra atliepiama e, viešo, viešasis, atliepiamas viešasis poreikis. Uh, Taip pat, ar ta viešosios politikos kryptis turi aiškius tikslus. Čia kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką. Taip pat mes turime įvertinti, ar politikos siekiai, procesai, e, priemonės numatytos yra gerai sudarytos, taip pat ar e, gerai yra suplanuoti rezultatai, poveikis Ir mus taip pat labai labai domina, ar atskaitingumo e, priemonės yra tinkamai įdėktos į dokumentą ir ar jie atitinka e, bendruosius finansinio valdymo principus. Tai yra tokie pagrindai, kuriais remintis auditorumai rengia nuomonę. Taip pat mes vertiname ir politikos krypties e, nuoseklumą, išsamumą ar naujoji bendroji žemės ūkio politika yra e, neprieštaraujanti kitoms Europos e, e politikos e, kryptims. Tai taip pat mes ankstesnėse audito išvadose irgi esame pareiškę savo nuomonę ir dėl įvairių priemonių. Tai mes tada vertiname tos ankstesnės išvadas ir primename jums e, anksčiau pareikštas nuomonės bei rezultatus. Taip pat norėčiau paminėti, kad šią nuomonę mes rengiamės e, remdamiesi sutartimi bei paprašyti komisijos bei parlamento. Mūsų e, nuomonę pateiksiu dviem dalim. Visų pirma, dėl apibriešties bendrosios žemės ūkio politikos kaip žemės ūkio politikos. Pateiksiu mūsų nuomonę apie tą e, rezultatų modelį. Na visų pirma, dėl e, apibriešties BŽUP. Mūsų pagrindinė žinutė yra tokia. Visų pirma, mums nėra aiški e, ilgalaikė vizija kad naujoje bendroje žemės ūkio politikoje e, nėra išreikšta ilgalaikė vizija. Yra tikrai daug studijų, tyrimų, scenarių pateikta, tačiau nėra aišku, e, koks yra ilgalaikės vizijos scenarius ir priemonės bendrosios žemės ūkio politikos. Antroji žinutė, kurią norėčiau irgi pabrėžti, yra ta, kad mes nėra aiškių, neprieštaraujančių ekonominių įrodymų e, šiai naujai bendrai žemės ūkio politikai pagrysti, e, kad E, tiesioginėms išmokoms e, tai padarys didžiulį, e, didžiulę įtaką. Tačiau duomenų yra daug, informacijos yra daug, nemažai pateikta argumentų, tačiau ne, mums nepavyko rasti svarių argumentų, kad visos BŽUP priemonės turėtų išlikti. Naujoji bendroji žemės ūkio politika iš esmės atkartoja tuos pačius senosios BŽUP instrumentus. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tas, kad e, mes galvojame, kad e, aplinkosauginės klimato ambicijos siekiniai, jeigu to siekia Europos komisija, to tikrai neneigiu, priklausys nuo valstybių narių pasirinkimo ir komisijos vertinimo. Ir dabar tikrai mes nežinome, kaip komisija vertins e, tai, ką pasirenka valstybės narė šioje srityje. Mes nežinome, kokiais kriterijais komisija remsis savo vertinime, nežinome, kiek tas vertinimas bus e, e, svarbus ateityje. Ir 40 procentų BŽUP indėlis į aplinkosaugos klimato politikos kryptis atrodo visiškai e, bent jau mums nerealus. Ir šią nuomonę mes pagrindžiame ankstesnėmis savo nuomonėmis ir rezultatais. Taip pat mes manome, kad kofinansavimo indeksas neatspindi ES bendrų vertybių ir pridėtinės vertės, kadangi tai yra labai svarbus e, dalykas, svarbi samprata visose politikos kryptise. Ir mes nematome kofinansavimo indeksų e, ir sąsajos su ES e, pridėtinė vertė. Taip pat yra naujasis elementas bendroje žemės ūkio politikoje jeigu palyginsime ją su esama, tai yra išmokų šutinių lubų nustatymas didesniems ūkiams, e, didesniems įmonėms ir jis bus ribotas, jeigu e, darbo kaštai e, ne, nebus įtraukti į tas viršutinės lygas, lubas. Man atrodo, tai yra labai svarbu, bet metu darbo kaštų nustatymas sumažins viršutinių lubų nustatymo mechanizmą. Taigi mūsų e, pagrindinė žinia šiuo atveju yra susijusi su apibrieštimi. O kaip dėl įgyvendinimo modelio bažaupa? Na, jeigu kalbėsime apie bendrą žemės ūkio politiką kaip apie politikos kryptį, nebus kažkokių didelių um, pokyčių, kadangi biudžetas bus e, panašus, bet e, įgyvendinimo modelyje skirtumų tikrai yra nemažai. Ir tie pokyčiai remiasi keturiais pagrindiniais ramščiais - subsidiarumu, rezultatais, supaprastinimu ir atskaitomybė. Na, kadangi laiko turiu nedaug, Siauliko tik penkios minutės, dabar pakalbėsiu tik apie, taip sakant, rezultatus ir atskaitomybę. Kaip yra šios dvi nuostatos atspindimos naujosiuose reglamentuose? Na, mūsų nuomonė, kalbant apie tos rezultatus, tikrai yra neblogas e, žingsnis į priekį, kadangi visa politikos kryptis remiasi rezultatais. Bet mes manome, kad uh, pasiūlyme nėra reikalingų veiksmingos rezultatais gristais sistemos e, būtinų elementų. Yra svarbių elementų, bet yra ir tų, kurių trūksta. Dėl to mes manome, e, kad jų trūksta šiame pasiūlyme. Na, tie elementai, kurių trūksta, yra šie. Aiškus, konkretus, e, paskaičiuotas tikslas arba tikslai, kaip tuos pasiekimus galima būtų įvertinti. Nes jeigu e, norite kažko pasiekti, reikia tikslų ir reikia juos kažkaip tai pamatuoti, pamatuoti kiekybiškai. Nes jeigu nebus e, e, tų rodiklių, kaip pamatuosime pasiektus rezultatus. Na, antrasis punktas, kurio mums atrodo trūksta, yra aiški sąsaja tarp priemonių ir tikslų. iš tikrųjų jie tikrai nėra aiškus. Taigi reikia rodiklių, kurie atspindėtų poveikį, rezultatus, e, aiškius ir tikslus. Aišku, yra tų rodiklių, bet jie nėra pakankamai konkretus. Kaip ir savo nuomonės priedė ir pačioje nuomonėje mes teigiame, kad tikrai dar yra ką patobulinti siekiant nustatyti aiškius, konkrečius rodiklius. Tai čia tiek apie rezultatus. Na, nu, kalbant apie atskaitingumą. Kągi mes nustatėme? Kalbant apie atskaitingumą, mes manome, ir tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir teiginys, ir manau, kad ir parlamentui taip bus Manome, kad šis pasiūlymas reiškia, kad bus susilpnėjusi um, mažiau tvari atskaitingumo sistema. Kodėl mes taip teigiame? Mes teigiame, kad komisija uh, ateityje galės uh, patvirtinti tikslumą, išsamumą visų sąskaitų ir uh, visų punktų. Tai tai yra gerai. Ir e, mes su tuo problemu jokių neturime. Bet mes manome, kad komisija neturės pajėgumų kad e, komisija galėtų priver, priversti gavėjus e, laikytis ES teisės aktų ir ypač tų, kurie yra susiję su strateginiais planais. Taigi dėl sąskaitų problemų mes neturime, bet tame uh, užtikrinime, kad viskas vyksta teisėtai ir gavėjai laikosi visų teisės aktų, nėra. Kodėl tą sakau? Norėčiau Jums priminti, kad kalbant apie finansinius uh, reglamentus, bendruosius, kuriuos tvirtina parlamentas, e, sąskaitas, ataskaitas turi taip pat e, lydėti ir nepriklausomos audito institucijos nuomonė, ar išlaidos e, buvo e, pagrystos ir teisėtos. Taigi, BŽUP išlaidos ateityje yra išdalintos į dvi skirtingas, skirtingus išlaidų tipus. Tai yra išlaidos nepatenkančios į BŽUP strateginius planus ir įtrauktos į BŽUP strateginius planus. E, tie, tos išlaidos, kurios yra įtrauktos į strateginius planus, sudaro 98 procentus išlaidų, o pirmoje dalyje tik 2 procentai. Tiek jūs, tiek komisija turėsite galimybę patikrinti, ar išlaidos yra teisėtos, pagrystos. Tai su 2 procentais kaip ir problemų nėra. Bet kalbant apie tos 98 procentus visų BŽUP išlaidų, vertinimas bus daromas pagal e, atskaitomybės e, sistemą, jeigu rezultatai yra teisingi, tikslus toks yra rezultatas, tai tada jis bus įvertintas kaip tinkamas. Ateityje jūs turėsite vertinti ir valdymo sistemas. Ar valdančios institucijos e, bei pagrindiniai ES reikalavimai atitinka ir jų yra laikomasi. Tačiau ateityje nežinosite, ar galutiniai gavėjai laikosi visų ES teisės aktų ir taisyklių. Tai tokio pareiškimo pateikti negalėsite, nes nežinosite. Nežinau, ar jums tai yra svarbu, bet mums tai yra labai svarbu, kadangi parlamentas tvirtina e, atskiras taisyklės, e, pagal kurias galutiniai gavėjai turi laikytis teisės aktų. Ir aš manau, bent jau auditorumai taip mano, jūs turite įsitikinti, ar taisyklės, kurias jūs tvirtinate, galioja ir valstybėse narise, jų laikosi. Tai nepriklausoma audito institucija negalės įsitikinti, ar galutiniai gavėjai laikosi ES teisės aktų ir uh, ar atskiros dalys strateginių BŽUP planų irgi atitinka ES e, reglamentus. Aišku, jūs turite spręsti, ar jums to reikia ar ne. Bet jeigu jums to nereikia, e, to patikinimo, taip sakant, tai kaip auditorius, kaip e, audito rūmų narys, aš tada jūsų klausčiau, kam jūs tvirtinate tas taisyklės galutiniams gavėjams, jeigu jūs jų patikrinti niekaip negalite e, arba nenorite. Kam tos taisyklės tada yra? Koks tikslas tų tada taisyklių? Mes Europos audito rūmose e, manome, kad reikia laikytis ES sutarčių ir teisės aktų. Ir dėl to kontrolės labui e, reikia pasitikrinti, ar jų yra laikomasi. Yra ir kontrolės te testai, taip pat ir, taip pat ir pagrindinės procedūros, esminės procedūros, e, kurios uh, apima ir įvairius testus detaliuosius ir analitinės procedūros, bet čia pas jūs jų nėra. Atskaitingumo sistemoje turėtų egzistuoti tos reikšmingos esminės procedūros e, dėl to, ar e, išlaidos e, yra pagrystos. Dėl 2 procentų viskas aišku, ten reikalavimas yra. Bet dėl tų 98 nėra. Taigi dabar e, mes. E, kal, aš iš jums papasakau, kokios yra silpnosios pusės. Um, nežinau, ar reikės, ar nereikės pridėti tą prievolę tikrinti teisėtumo ir pagristumo taisyklės ir taip pat, pasak komisijos, ar, reikia, ar reikės e, kontroliuoti finansinius rautus tarp e, valstybių norių. Mes nekontroliuosime BŽUP e, išlaidų vykstančių pačioje E, valstybėje narėje. Tai dėkoju Jums uždėmesi, daugiau e, nekalbėsiu, nes manau, kad jau ir taip viršiau savo skirtą laiką. Bardzo dziękujemy. Ačiū. Labai aiškus pasisakymas. Ačiū už drausmingumą. O dabar Norėčiau suteikti žodį komisijos nariui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponė Figoreido, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti audito rūmams už nuomonę ir komisijos pasiūlymą dėl žūp po 20 metų. Ir norėčiau pasakyti iš pat pradžių, kad aš ir Agri generalinis direktoratas visuomet puikiai bendravome ir bendradarbiavome su Europos audito rūmais. Gal taip ir netros, netrodys iki mano pasisakymo pabaigos, bet norėčiau, kad vis tiek būtų tas faktas užfiksuotas. Ir norėčiau pakomentuoti auditorumų nuomonę, nes yra daug dalykų, su kuriais nesutinku. Bet pirmiausia, aš norėčiau išreikšti nusivylimą, kad ką tik tai gavęs komunikatą, kuris nutekėjo, neturėjau galimybės kol kas oficialiai apsvarstyti turinio, kaip būtų galima neigiamą įtaką maksimalizuoti. Auditorumai, aišku, prisideda prie politikos formavimo savo nuomonėmis ir tai yra sveikintina, ypatingai tose srityse, kur turi kompetencijos ir ekspertinių žinių sukaupę. Komisija, kaip ir visuomet, atlieka detalę audito rūmų nuomonės ataskaitą ir tai yra pirminė mūsų reakcija į daugelį pateiktų išvadų. Taigi komisija atmeta tam tikras nuomonės išvadas ir kaip jau paaiškinau bendraudamas audito rūmų pirmininku ir šio komiteto pirmininku, kad mūsų nuomonė yra ir nesusipratimų, ir netinkamų interpretacijų, komisijo, kalbant apie komisijos pasiūlymą auditorumų nuomonėje. Tokie nesusipratimai ir netinkamos interpretacijos yra labai apgailėtina. Nepaisant to, kad Agri generalinis direktoratas daug balsavo su audito rūmais nuo 17 metų pradžios. Ir sausio 17 dieną, 17 metais audito rūmai, jų rūmų pers personalas, jų prašymo apsilankė mano tarnybose, visą dieną ten praleido. Ir audito rūmai sakė, kad buvo daug surinkta duomenų, buvo e, susipažinta su uh, situacija, buvo atlikta analizė ir, ir panašiai. Galiausiai šios nuomonės autoriai dirbo kartu su Agri generaliniu direktoratu per 7 laiko, mėnesių laikotarpį ir aš manau, kad tas procesas buvo tikrai labai skaidrus ir geras. Ir per tą bendradarbiavimo procesą aš spalio 16 dieną 18 metais parašiau auditorumui laišką ir aiškiai paaiškinau, kokie yra komisijos pasiūlymo pagrindiniai elementai ir kodėl siūlomas naujas bžų politikos rezultatų modelis remiantis veiklos rezultatais, supaprastinimu ir subsidiarumu. Ir tam tikrais atvejais yra bazinių faktų ir informacijos, į kurią kuri yra prieinama ir į kurią galėjo atsižvelgti auditorumai, tam tikrais atvejais yra teiginiai teigiami, kurie nėra pagristi argumentais. Ypač e, tas paskaitina apie naują bžūp ateities architektūrą ir jos tikslus, ūkininko pajamų apibrėžimą, tiesioginių išmokų vaidmuo, kalbant apie ūkininkų pajamas, taip pat maisto saugumas ir viešosios gerybės. Ir tas poveikio vertinimas yra suderintas ir su mūsų komisijos gairėmis. Taigi aš norėčiau apie aplinkosaugos ir klimato kaitos ambicijas ir siekius pakalbėti. Aš visiškai atmetu auditorumų išvadą, kurie paneigė ankstesnį jų teigimą, kad reikia aiškių tikslų, kalbant apie kovą su klimato kaita, gamtinių išteklių apsaugą ir biologinę įvairovę. Komisija pasiūlo įtraukti svarbius ES reikalavimus, kuriais būtų galima pasiekti daugiau aplinkosaugos ir klimato kaitos rytyje pagal naują rezultatų modelį, sukuriama nauja žalia. Žalias žemės ūkio modelis yra keriamos sąlygos pagal pirmąjį ramstį taikomos vis, visiems iššvokoms už galvijus ir plotus, taikomos visiems ūkininkams naujos privalomos ekoschemos pagal, antrąjį, pagal pirmąjį ramstį. Taip pat įsipareigojimai pagal antrąjį ramstį, pagal kuriuos 30 procentų atitinkamo fondo lėšų būtų užtikrinama, neatsižvelgiant į sritis, kur yra gamtinio apribojimų. Tokiu būdu valstybės narės gali, aišku, gauti ir kitų intervencinių priemonių siekiant klimato ir aplinkosaugos tikslų arba pagal pirmą ir ant, antrąjį ramstį. Yra ir kitų elementų, sustiprinamas dabartinis mechanizmas, pavyzdžiui, naujame straipsnėje aiškiai pasakyta, kad valstybės narės siekia bendrai prisidėti prie konkrečių klimato kaitos aplinkosaugos tikslų, kitaip tariant, negalima trauktis atgal. Nauji veiklos rezultatai, kalbant apie aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslų pasiekimą, taip pat Klimato politikos integravimas nuo 20 procentų iki 40 procentų didinamas nuo 21 iki 27 metų. Ir kaip rekomenduoja ir teigia pats, patys rūmai savo ataskaitose, aplinkosaugos klimato kaitos politikos elementai siejami su žemės ūkio politikos sistema. Ir aišku, tai yra labai svarbu ūkininkams, turint omenyje, kad ūkininkai turi užsitikrinti tinkamas pajamas. 39 starties straipsnio nuostatose teigiami, išdėstomi žūp tikslai, įskaitant ir tai, kad būtų užtikrinamas žemės ūkio bendruomenės visapusiškas paja, e, tinkamas pajamų užsitikrinimas. Ir taip pat auditorumai, kad tai tvirtina, kad poreikių vertinimas nėra pakankamas, tačiau ekonominių argumentų mes pasigendame, kodėl, pavyzdžiui, tradicinės žūp priemonės turėtų būti išsaugomos. Norėčiau paklausti auditorumų, kodėl jų manimų tiesiog nes išmokos iš vis turėtų būti panaikinamos. Taigi turi būti pateikiami pag, viskas pagrindama rezultatais ir faktais, o to mes pasigendame, kalbant apie e, žemės ūkio palyginimą su kitomis politikos rytimis. Mes atlikome poveikio vertinimą ir ten pateikėme aiškius rezultatus dėl pajamų pagal e, ūkių dydžius ir ūkininkavimo pobūdį ir teigiame, kad paja, parama pajamoms yra labai svarbu siekiant užtikrinti gyvybingas pajamas, maisto saugumą, aplinkos, saugu, apli, aplinkos sauginių ir klimato kaitos tikslų siekiant. Šalia to buvo Pasaulio banko ataskaita pateikta, kur sakoma, reikia permastyti bžūp politiką. Ir ten kalbama apie tai, kad bžūp politika prisidėjo labai daug prie, prie darbo vietų kūrimo ir užimtumo kaimo vietovėse. Taigi savo nuomonė audito rūmai panašu ignoruoja tuos faktus ir daugiau dėmesio skiria bžų poveikiui ir ūkininkų pajamoms. Vertina tai daugiau dėmesio skiria pajamoms ne iš ūkininkavimo, kalba apie nacionalinius mokesčius, e, pavel, paveldėjimo sistemas ir, ir panašius dalykus. Taigi, aiškumo dėlį norėčiau priminti, kad e, žūp phase out variantas buvo įtrauktas į poveikio vertinimą. Tai yra kelio gairės, kurios buvo paskelbtos 17 metais. Mes privalėjome tą padaryti ir neįtraukta tai galutinė ataskaita dėl institucinių priežasčių po priežiūros valdybos rekomendacijos, kadangi tai nebuvo laikoma, kad atitinka sutarties nuostata. Sutartie kalbama apie žūp politikos įgyvendinimą ir nustatomi tos politikos tikslai, skaitant, kaip jau sakiau, ir tai, kad būtų užtikrinamas tinkamas pragyvenimo lygis ūkininkams. Nėra kalbama apie maisto saugumą ir panašiai. Ir mes komisijoje kaip sutarties sergėtojai negalime laikytis kitokio požiūrio. Žūp pridėtinė europinė vertė, kad tai įrodytumėme poveikio vertinime įvairius mokslinių tyrimų vertinimus mes pateikėme. Tokiu būdu rodome, rodome kad žūp iš tiesų dramatiškai prisideda prie ekonominio gyvybingumo ir kaimo vietovių patrauklumo. Leidžia užtikrinti gamybą, Taip pat e, didelis poveikis yra ir žemės ūkio produkcijos pusiausvyrai ES. Taip pat yra keli variantai, kurie yra labai aktualūs, kalbant į vairias politikos priemonės, kaip yra siūloma apžų planuose. Tai yra susijęs su variantais, kur kalbama apie minimalias tiesioginės išmokas. Taigi visais variantais poveikio vertinime yra nustato, pateikiami aiškus rezultatai dėl pajamų ir pateikiami faktai, kad tiesioginė parama yra labai svarbi ir ateitie tam, kad užtikrintume maisto saugumą, aplinkos sauginius ir klimato kaitos tikslus pasiektumėme. Taigi aš maniau, kad tie padariniai užtikrina, aiškiai parodo, kad yra ryšys tarp tiesioginių išmokų ir gyvybiškai svarbių ūkininkų pajamų. Taigi dar norėčiau paminėti kelias sritis. Pirmiausia, dėl siūlomo rezultatų modelio. Aš kaip suprantu, kad tai yra neramu auditorumams. Bet reikia pažymėti, kad taryboje praeitą pirmadienį Labai daug valstybių narių pritarė šiam siūlymui. Auditorumai pripažįsta, kad e, tinkamumas būtų grindžiamas valdysenos sistemomis, o išlaidas reiktų paremti konkrečiais veiklos rezultatais, kaip numatyta ir žūp strateginiuose planuose. Tačiau yra ir intervencinių priemonių, kaip pavyzdžiui, gamyba, rezultatai yra susijęs su įsipareigojimais pagal strateginius planus. Ir šis pareiškimas yra netikslus. Pagal naują sistemą tas naujas, naujas rezultatų modelis yra aiškiai pristatomas pasiūlyme ir ES teisės aktų tikslas yra suteikti gairias valstybėms narėms, kad jos galėtų paimti nacionalinės nuostatas ir taikyti naudos gavėjams. Tas pats pasakytina apie sertifikavimo institucijas, pavyzdžiui, kalbant apie patikrinimus, ar valstybių narių valdymo sistemos tinkamai veikia. Taigi aš norėčiau Jūs patikinti, kad Europos komisija patikimumo valdysenos ir tinkamumo klausimą svar... laiko labai svarbiai, svarbiu. Ir mes visada siekiame už geresnių rezultatų šioje srityje. Ir audito rūmai savo ataskaitoje, kalbant apie žūb lėšų valdymą, paminėjo, kad išlaidose yra tik 2,2 procentų klaidų lygis, kas yra mažiau nei per ateinančius, per praėjusius kelis metus, tačiau audito šioje nuomonėje tai nėra minima. Taigi visiškai nekalbama apie tai, kad dabartinis finansinio valdymo modelis yra sėkmingas ir ES lėšų valdymas irgi yra sėkmingas žūp politikoje. Taigi komisijos atlikta analizė ir tai, kadangi mūsų nuomonės išsiskiria, bet mes tikrai negalime pritarti tam tikroms išvadoms, kurios pateiktos auditorumų ataskaitoje. Ir aš visą tai išdėšiau auditorumų pirmininkui nusiųstame laiške. Aš pateikiau visą pataisytą informaciją, padariau tam tikrus pareiškimus ir aš norėčiau pakviesti jūs, šio komiteto narius, pamastyti apie komisijos detalų, detal, detalius atsakymus. Ir aš laukiu per ateinančios savaitės ir mėnesius įvyksančių diskusijų. Esu įsitikinęs, kad galime pasiekti bendro tikslo, supaprastinant bendrą žemės ūkio politiką ir aš tikiuosi, kad auditorumai įvertins tai, kad mes daugiau dėmesio norime skirti subsidiarumui, veiksmingumui ir veiklos rezultatams. O kalbant apie veiklos rezultatus, ES tikslai yra nustatomi atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos išdėstėme poveikio vertinime. Auditorumai poveikio vertinimo netliko. Turint omenyje, kad šioje politikos rytyje turime devynis konkrečius tikslus, jie yra išdėstyti siūlyme. Tai yra pusiausvėra tarp ekonominių, ekonominių aplinkosauginių ir socialinių aspektų. Ir reikalinga, tas yra įmanoma tik tai turint ES politiką. Ir pagal kiekvieną rodiklį buvo atli, atrinkti rodikliai jų gyvenimo įvertinimui, nes to norėjome tam, kad tikslas būtų įvertintas prasmingai. Ir taip pat bazinis aktas yra, kur yra numatyti išsamūs rodikliai - poveikis, rezultatas ir išdava. Ir Tokiu būdu mes galime stebėti ir gyvendinimą, ir vertinti politikos rezultatus. Ir tai bus taikoma visiems tikslams, ir tai bus taikoma ir planavimo, ir gyvenimo, ir vertinimo etapais. Tie rodikliai bus veiklos rezultatų dokumentuos, vertinimo dokumentuose pritaikomi ir poveikio rodikliai bus politikos vertinimo priemonė. Taigi, pagal BŽUP strateginius planus valstybės narės galės rezultatų rodiklius nustatyti tam, kad būtų galima įvertinti konkrečių žūp politikos tikslų pasiekimą. Veiklos rezultatai yra veiklos rezultatų vertinimas valstybių narių lygmenių. Audito rūmai sako, kad daugiau dėmesio reikia skirti tikslų pasiekimui ir politikos poveikiu, bet aš esu pasiryžęs reformuoti žūp politiką, kad ūkininkai nebijotų kontrolės, audito, kad būtų daugiau tinkamo finansų valdymo ir politikos politika duotų geresnių rezultatų. Man gaila, kad auditorumai nepritarė mano nuomoniai ir mes nenorime, kad naudos gavėjai susidurtų su sudėtingomis kontrolės priemonėmis ir taisyklėmis. Tai tikrai neprisideda nei, maisto saugum, nei prie maisto saugumo, nei, de, nei ūkininkų pajamų. Tokia, tokiu būdu ūkininkų pajamos dar labiau sumažės. Dėl to mes ir norime keisti sistemą, tą ir siūlome ir dabar teisės aktus tvirtinančios institucijos ir nuspręs, ar nori tą padaryti ar ne. Dėkoju. Labai ačiū. Išklausė komisijos nario. Dabar e, steiksime žodį pranešėjams pasisakyti diskusijos pradžioje ir pirmoji kalbės e, ponė Erans e, Garcia, <clears throat> kuri daugiausiai kalbės apie strateginius planus, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai išklausėme <clears throat> auditorumų atstovo nario ir komisijos nario Manau, kad e, galime pasakyti, kad e, audito rūmai pakankamai plačiai užsimojo kritikuodami. Taip čia kalbame apie tiesioginės išmokas, e, kuriomis daugiausiai yra remiami e, ūkininkai, iš esmės vertinčiau auditorumo išvadas kaip tam tikrą išpolį prieš Europos žemės ūkio politikos tiksliau, e, <clears throat> e, aš manau, kad dabartinis modelis iš tiesų ne tik nuspelno kritikos, tačiau neturėtų būti apskritai jo vadovaujamasi. Mums pirmiausiai turi rūpėti mm, paramos gavėjai, reikia nepamiršti, kad žemės ūkio sektorius ypatingai svarbus ir e, gyventojų skaičius kaimo vietovėse mažėja, todėl mums privalu užtikrinti stabiles e, maisto produktų kainas ir paremti ūkininkus. Ir mes turime turėti omenyje visus ES piliečius, ne tik e, žemdirbius. Manau, kad ES situacija smarkiai skiriasi Viduržėme jūros regione, Baltijos jūros regione egzistuoja nemaža įvairovė, kalbant apie e, skirtingus dirbožėmio tipus, skirtingus klimato tipus. Kaip minėjau, atsižvelgiant į šią įvairovę reikia ieškoti ir įvairialypių atsakymų į mums kylančius klausimus. Svarbu, kad nesunaikintume iki šiol pasiektų rezultatų. <clears throat> Galbūt uh, E, pateikta informacija nebuvo visapusiškai aiškiai suvokta, vyko konsultacijos <clears throat> ir konsultacijų e, išvados buvo pakankamai aiškios, jau kad jos apriepė beveik visas suinteresuotas institucijas. Reglamente nėra nuostatų apie tai, kad reikia užtikrinti ūkininkų pajamas. Mums pirmiausiai reikia apibrėžti atitinkamus specifinius tikslus ir po to jau turime pasirinkti priemonės tiems tikslams pasiekti ir mums reikia specialistų, kurie galėtų tikslų pasiekimą užtikrinti. Manau, kad e, turime nepakankamą informacijos ir pernelyg esame toli nutolę nuo šių tikslų reikia stiprinti bendradarbiavimą su komisijos e, Žemės ūkio generaliniu direktoratu. Todėl mums reikia svarstyti ne tik pranešimus ir ataskaitas, nes tokiu būdu nešime tik dar daugiau sumaišties, kalbant apie šią reformą. Turime kalbėti ne apie techninius aspektus, tačiau turime surinkti pakankamai duomenų apie situaciją vietose. Pana Andrijo žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Demokratijos širdyje tokia diskusija tikrai labai yra svarbi. Konservatorių liberalų idėja čia skiriasi nuo e, demokratų ir pažangiųjų jėgų. Aš noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už pristatytus vertinimus dėl BŽUP, nes kalbant apie e, turinį, Jūsų ataskaitos galiu pasakyti, kad e, e, nieko naujo mes čia, ponė komisijos nariai, neišgirdome. Nuo pat pradžių mes tvirtiname, kad čia reformai trūksta vizijos, trūksta iššūkių, kalbant apie ūkininkų paimų užtikrinimą ir e, e, apsirūpinimo maistu saugumą, sveikatos apsaugą, kovą su klimato kaita. Nuo pat pradžių ši reforma nėra iš tiesų tikroji BŽUP reforma, yra administracinio pobūdžio reforma. Ir e, <clears throat> čia bandome tik tai paprasčiausiai e, supaprastinti administracinės procedūras. E, ši reforma uh, iš tiesų turėtų būti perinama laikotarpio reforma, perinant prie visiškai kito bendro žemės ūkio politikos modelio bendrijos lygmenių. E, iššūkiai ES e, mastu yra daug didesni nei vien tik tai BŽUP, kalbant apie daugiametę finansinę e, programą dabar tvirtinama, kad nepakankamai ambicijų yra demonstruojama ir užmojų žemės ūkio politikos srityje. Jūs pristatėte techninius reformos aspektus komisijos nariai, tačiau kuomet kyla pieno krizė, mes jums sakėme, kad reikia ją spręsti. Jūs to tarpu teigiate, kad pieno krizės nėra, dabar jau priešingai tvirtinate. Mes tuo metu jau žinojame, kokią žalą sukelsta pieno krizė, tačiau niekas jos nesprendė. Ši reforma nebuvo pritaikyta nuo pat pradžių prie, e, kylantiems iššūkiams. Taigi mes esame dabar panašioje situacijoje kaip ir tuo metu, kai kilo pieno e, krizė. Čia kalbama apie renacionalizaciją ir tai nėra tinkamas atsakas į kylančius iššūkius. Mums reikėtų sutelkti pastangas, o ne uh, skaidyti jas siekiant e, užtikrinti apsirūpinimą maistu, užtikrinti savo nepriklausomumą, apsirūpinant maisto e, produktais, taigi bendrai vertinant šis pasiūlymas neatitinka problemos masto. Aš nenoriu kalbėti per nelik ilgai, tačiau jūs e, bandote prastumti idėją, kad tiesioginės išmokos neužtikrins e, ūkininkų pajamų. Ir bandoma atsijėti išmokas nuo dirbamų žemės e, plotų. E, ar mes galėtume taikstyti su tokia situacija, kuomet metai iš metų ūkininkų pajamos mažėja jūs e, tuo tarpu nieko e, e, nesakote apie tarpusavį ryšius tarp šios strategijos ir tarp PPO. E, su PPO susijusių įvykių. Taigi, nepaisant visos bendros situacijos, bandoma e, sumažinti finansavimą pakankamai ženkliai šioje srityje ir aš manau, kad žemės ūkis čia labiausiai nukentės. Pane Miulė. Pirmininkė komisijos nary, ponė Figureida, ačiū už Jūsų išsakytas mintis. Manau, kad stengiant bešališkai vertinti situaciją susidaro aiškus įspūdis, kad auditorumai turi įvykdyti čia savo funkcijas, atlikti misiją, tuo tarpu komisijos narys turi audito rūmams atitinkamai paprieštarauti. Mane šiek tiek trikdė tai, kad audito rūmai kalbėjo tik tai apie išmokas galutiniams naudos gavėjams. Mes tuo tarpu turime nepamiršti, kad čia kalbame apie ūkininkų šeimas, gaminančias aukščiausios kokybės maisto produktus ir taip pat e, prisidedančius prie aplinkosaugos, kultūros, e, socialinės politikos iniciatyvų Mes dabar turime užtikrinti tam tikrą politinę pusiausvyrą ir padaryti atitinkamas išvadas savo diskusijoje dėl pasiūlyto komisijos modelio žemės ūkio. Aš noriu užduoti kelis konkrečius klausimus dėl auditorumų ataskaitų, kadangi aš daugiausia dirbu ties horizontalioju reglamentu, tai manau, kad reikia patikslinti kai kurios aspektus aspektus siekiant užtikrinti pajamų e, saugumą, siūloma pasitelkti atitinkamus e, naujus mechanizmus ir atsisakyti komisijos kontrolės, nors duoti klausimą dėl leidimų išdavimo, dėl sertifikavimo pasiūlyme yra numatomi žymiai didesni reikalavimai susijęs su profesinė kvalifikacija, numatytos procedūros yra pakankamos siekiant užtikrinti, <clears throat> kad e, būtų pasitelkiamos reikalingos techninės žinios, na, kalbant apie tos valstybių narių rengiamus strateginius planus, e, jeigu e, jos nepasieks negyvenės strateginių planų didesnių nei 75 procentais lygmenį, jos e, privalės dar parengti papildomus veiksmų planus, e, kaip jūs vertinate šį aspektą ir galbūt galėtumėte taip pat įvertinti, e, kontrolės apimtis pagal pirmąjį ramstį 1 procentas tik tai turi būti išlaidų tinkamai kontroliuojama, o pagal antrąjį ramstį kaimo plėtrai 5 procentai. <clears throat> Numatoma galimybė e, taip pat e, bendrai kontrolę užtikrinti pirmą antro ramšio lėšų panaudojimo, kokiu mastu noriu paklausti. Taigi, Pirmiausia, noriu išgirsti politinį įvertinimą E, o mums e, tenka užduotis e, patvirtintus rezultatus atitinkamai pristatyti ūkininkams ir jeigu mes bendrai imsimės darbo, tai galbūt ir pasieksime rezultatų. Aš situacijos nevertinu taip kritiškai, kaip kai kurie kolegos, aš norėčiau prisidėti intensyviai prie šios politikos formavimo. Dabar pasisakys savo vardu komiteto, tiksliau koordinatoriai. Pirmas panas Dėskalbės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Figereido už tai, kad atvykote ir pristatote auditorumo ataskaitą. Aš tiesiog e, negaliu apsispręsti, kalbant e, apie jūsų bendros teiginius dėl finansavimo žemės ūkio, norėčiau Jums paprieštarauti. Paprieštarauti būtų neblogai, jeigu įrašytumėte į savo pranešimą, e, kodėl E, e, žemės ūkiui skiriama 40 procentų ES biudžeto, galėtumėte įtraukti nuostatą apie tai, parašydami, kad tai yra vienintelė sritis, e, kuri yra finansuojama tiesiogiai <clears throat> iš ES biudžeto, to tarpu kitos sritis nėra tiesiogiai finansuojamos. Čia 40 procentų išlaidų tenka 10 milijonų ūkininkų šeimų, kurios sukuria 40 milijonų darbo vietų ir tai tikrai yra labai maža ES biudžeto <clears throat> dalis ir mes galėtume diskutuoti apie tai, kaip yra išleidžiamas tas vienas procentas bendrų europinių e, pajamų e, ES. Tai tikrai reikia bent jau pripažinti, kad žemės ūkis nėra tas rytis, kuri gauna e, daugiausiai paramos. Aš 14 metų išsilaikiau vairuotojo pažymėjimą, egzaminą. <clears throat> Tuo metu e, kaina už grūdus 61 metais, kuomet aš mm, išsilaikiau vairuotojo pažymėjimą, e, jeigu palygintume tuometinį supirkimo kainą su dabartinėmis, tai e, tuometinėmis kainomis 30 milijardų eurų ūkininkai dabar gautų daugiau pajamų e, už grūdus parduotus, <clears throat> e, o maisto produktų kainos per tą laiką praktiškai neišaugo arba išaugo neatitinkamai mažesnių santykių. Aš <clears throat> galėčiau jums e, atitinkamą informaciją atsiųsti apie tai, kiek, pavyzdžiui, Bavarijoje žemės ūkis prisideda prie bendros gerovės kelimo ir yra atitinkamos um, tyrimų išvados, kuriamis patvirtinama, kad um, žemės ūkis sukuria mažiausiai tiek pat pridamosios vertės, kiek į jį yra investuojama. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atvykusią ponę Figoredą ir padėkoti jam už ataskaitą. Taip pat norėčiau ir pasveikinti ir komisijos narį e, Hoganą. E, jūs um, šiek tiek skirtingai vertinate situaciją, bet norėčiau vis tiek jums abiems uh, padėkoti. Uh, ačiū, kad uh, diskutuojate kartu su mumis. Mes bandome dabar nustatyti geriausią, labiausiai tinkantį sprendimą. Ir auditorumai, aišku, atlieka savo darbą, Jie stebi, tikrina, ar politikos kryptis tikrai yra tokia, kokia turėtų būti, ar eina tinkama linkme, tačiau mes taip pat turėtume atsižvelgti ir į žemės ūkio sektoriaus ypatumus. Aš galbūt daugiau dėmesio kreipčiau tiesioginių išmokų veiksmingumui. Taip pat ir e, aplinkosauginių priemonių veiksmingumui, kadangi abiem atvejais tai yra toks neįprastas e, sektorius ir reikia tiesioginės paramos jam. Ir tai yra tikrai išskirtinė parama. Aplinkosauginės priemonės irgi e, turi būti ne šiaip kaip duotybė, bet e, jos turėtų būti e, suderintos su tam tikromis sąlygomis. E, Mums aišku, reikia judėti į priekį ir aš pritarčiau auditorumams. Reikėtų taip pat e, pagalvoti, kad e, e, stebėsena ir taip pat teisėtumo įrodymai irgi būtų uh, E, labai svarūs ir per šias kelias savaitės, man atrodo, turėsime kažkaip rasti bendrą sprendimą. Tai dėkoju, kad prisidėjote prie mūsų sprendimo. Pazaus link noriu padėkoti už šį pranešimą, nes jūs tikrai e, čia užbėrėte druskos ant žaizdos, pabrėždama, kad uh, nėra užsibrėžtas aiškus reformos tikslas, turime daug gražiai skambančių naujų antrašių, tačiau ar iš tiesų mes šią politiką prisidėsime prie klimato kaitos mažinimo, man dėl to kyla tikrai rimtų abejonių, nes iš esmės mes atsisakome be ŽUP, leidžiame valstybėms narėms elgtis kaip tinkamoms, o mes pažiūrėsime, ar tai atitinka mūsų pristatytas schemas, buvo paminėta nepakankama E, kontrolė ir e, <clears throat> tai tik patvirtina darbuotojų skaičiaus mažinimas e, Žemės ūkio generalinėme direktorate, tačiau negalime apsiriboti vien tik pakeistomis antraštėmis. Jūs kalbėjote apie tai, kad vien tik tiesioginėmis išmokomis galima užtikrinti apsirūpinimą maistu. Sėgnės išmokos ir maisto sauga, e, e, apsirūpinimas maisto e, nedaug ką turi bendro. Tarpusavį daugelis tyrimų patvirtina, kad Beveik pusė tiesioginių išmokų nepasiekia ūkininkų, o atitenka žemės savininkams. Taigi 70 procentų tiesioginių išmokų pagal pirmąjį ramstį nėra e, tinkamas kelias į ateitį, tai tik tai būdas e, kažkiek e, padėti finansiškai ūkininkams. Pritariu audito rūmų išvadoms dėl to, kad klimato kaitos tikslų nepasieksime per pirmojo ramščio išmokas, galbūt ponas Hoganas ir pasiklausys, ką aš sakau, būtų visai malonu. Dar nebaigiau kalbėti. Aš norėjau, kad ponas Hoganas e, manęs e, pasiklausytų, galbūt kartais visai įdomu išgirsti parlamentarų nuomonę. Taigi, Jeigu jūs kelti reikalavimus susijusius su klimato kaita ir aplinkosauga, jie turi būti aiškiai išdėstyti. Jie tarpu yra, e, tuo tarpu yra tokio bendro pobūdžio, kad mes galim netgi nesusigaudyti, kur kalbame apie klimato kaitą, kur apie aplinkosaugą. Turi būti įvardinami konkretus taršos mažinimo tikslai, kurie būtų suprantami ir e, tikrai negalime suprasti, kad pusę ES naudmenų reikia pritaikyti su aplinkosaugos susijusiams priemonėms. Pone Hoganai, dar niekuomet nesu girdėjęs tokios kritiškai e, pateiktos audito rūmų nuomonės. Reikia ją įsiklausyti. Prašau nekalbėti per ilgai. Dabar vieną minutę kalbės pirmas ponas Kartį pierwszy. Pierwszy, pierwszy. Pirmininkė, norėčiau taip pat e, padėkoti dėl to pranešimo, yra paaiškinimų dėl tam tikros informacijos skaičių. E, auditorumai irgi patikslino, kad BŽUP biudžetas yra 15 procentų, 15 procentų mažesnis ir e, komisija tam E, irgi pritarė ir, man atrodo, e, bent daugiametė jie programoje buvo kalbama, kad galbūt reikėtų padidinti e, finansavimą BŽUP, kadangi sumažėjimas yra tikrai didžiulis. Ir taip pat gerai, kad jūs ir paminėjote, kad nėra pagal komisijos pasiūlymą mokėjimams nustatytų viršutinių lubų dėl, dėl tų visų teisinių spragų tiesioginių išmokų tema yra politinė, bet nepritarčiau audito rūmų e, nuomoniai, kad reikėčiau galbūt iš vis atsisakyti tiesioginių išmokų. Tokiu atveju jūs e, tikrai paveiksite neigiamai e, ūkininkų gyvenimo, taip pat ir bendruomenio gyvenimą, jų maisto šaltinį. E, bet reikėtų pagalvoti apie tai, kam tos tiesioginės išmokos yra skiriamos ir kurios turėtų būti nukreipiamos. Dėkoju. Ačiū, pana pirmininkė, man ši diskusija labai įdomi. E, reikia kartais padiskutuoti su kitomis institucijomis, kaip audito rūmai. Manau, kad visiems mums aišku, kad kyla problemų dėl pirmojo ramščio komisijos nario Hogano pateiktame pasiūlyme bandoma šias problemas išspręsti bent iš dalies, tačiau e, paminėsiu dvi, kurios neišsprendžiamos yra. E, valstybės narės nenori pamiršti to istorinio modelio, nes už 2 hektarus e, naudmenų esančių šalia E, viena kitos vienas savininkas gauna tūkstantį eurų už <clears throat> hektaro, už tai, kad tam tikras kultūras ten augino, o kitas gauna šimtą eurų už hektarą. Su tuo negalime taikstytis ir <clears throat> net ir per pernai laikotarpį ta sistema neveiks. Mano regione kuris yra pakankamai mažas, yra 3000 hektarų nuomojamų pievų, kurių e, savininkai e, gauna e, europinės išmokas, kuo jie tokiu būdu prisideda prie aplinkosaugos ir klimato kaitos apvalių nulių. Visiškai nieko. Taigi, jeigu mes neįspręsime šių pagrindinių pirmojo ramščio problemų ir nepradėsime e, skirti išmokų tiems, kurie taiko naujoviškus e, ūkininkavimo metodus, tai ir toliau sulauksime auditorumų ir Europos mokesčių mokėtojų kritikus, ponas Agnių. Well, Ačiū. Nuostabi diskusija. E, matosi kad tikrai labai įdomi diskusija. Tokie iškilų žmonės ir auditorumai yra vienintelė turbūt ES institucija, kurią aš labai gerbiu, nes komisijai primena realybę. Ir reikia prisiminti tą realybę. 40 procentų BŽOP um, ehm, biudžeto 20 milijardų eur, e, svarų per metus yra e, arba turėtų būti leidžiama, išleidžiama klimato kaitai. Taigi O kalbant apie ūkininkus, e, ūkininkai tikriausia labai paprastai galės parodyti, ką jie veikia. 20 procentų žemės dirbamos jie visiškai nedirba, nenuima derliaus. Aš e, bandau e, gelbėti klimatą. Aš nebeauginu gyvulių, mano atrajojančių skaičius irgi sumažėjo ir taip toliau ir panašiai. Bet bandau CO2 e, sumažinti, nupurškęs visas dobilų pievas. Taigi viskas labai puiku. Susidedu visus taškučius ant į ir visiems yra gerai. E, e, bet tačiau kiek darbo vietų yra prarandama, tai kokia linkme mes čia einame. Tikslas yra pagerinti e, klimatą, sušvelninti klimato kaitą čia Europoje. Na, linkiu Jums geros sėkmės su tuo, labai sunku, man atrodo, bus tai įrodyti, bet kame čia yra problema, pavyzdžiui, antimikrobinis atsparumas. Mes galėtume investuoti biologinę įvairovę, kitus dalykus taip pat e, investuoti tyrimus, kad, e, tarkim, e, gyvuliai būtų atsparus lygoms, tą irgi galima audituoti, teikti subsidijas ir finansavimą kitiems dalykams, taip pat ventiliacijos sistemas geresnės užtikrinti ir tą irgi galėtume kažkaip audituoti, bet ar tai padarys gyvulius atsparesnius įvairioms lygoms? Dėkoju, pone pirmininkė. Jūsų e, projektas dėl 20 metų BŽUP yra e, projektas, e, kuris. Ir tai reiškia Prancūzijoje tik, iš tikrųjų didžiulę e, sumą. Jūs kalbėjote apie subsidiarumą ir tai, kad valstybėms narėms bus suteikta daugiau kom, e, kompetencijų. E, Šis e, projektas e, remiasi tą pačią logiką kaip ir ankstesnis, e, kuris buvo reiškia, kad valstybės narės remsis tais rezultatais, kuriais jos pasiekia. Ir tai tokia būdu galima bus šantažuoti. Kontrolės praktiškai nebus ir tikrai neramina tai, kad tai iš tikrųjų niekaip nepaveikia konkurencijos iškreipimo, jokio reglamentavimo tame nėra, taip pat e, jo, nebus laikomasi jokių ekonominių taisyklių, kurias jūs primetate. Taigi, o koks poveikis bus ūkininkams? Reikia suprasti, kad e, kainos tikrai nebus niekaip paveiktos. Bet reikia galvoti apie 39 straipsnį ir kaip jo bus laikomas. Zakończyliśmy wypowiedzi koordynatorów. W tej chwili pani poseł. Koordi e, koordinatoriui dabar ir ponia Katrainen. Kelios minutės. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti audito rūmams, už tokį išsame, detalę nuomonę, tačiau tikrai nepritariu pagrindiniai minčiai ir nuomoniai. Manau, kad komisija tikrai pateikė patikimą tokį pasiūlymą ir reikėtų galvoti apie naują požiūrį, kai valstybės narės gali pačios perimti kontrolės ir stebėsenos sistemas, atsižvelgiant į savo ypatumus. Aš taip pat galvoju, kad visiškai nėra būtina galvoti apie naują griežtą kontrolės sistemą, kuri rėmėsi ankstesniųjų modelių, šita sistema remiasi rezultatais ir man atrodo, kad reikėtų to atsisakyti pasiūlyme. Priešingai reikėtų mažinti biurokratiją, mums nereikia tos dvigubos sistemos, taip pat darbų dubliavimo, aš manau, kad um, rodikliai, priemonės į rezultatus orientuotas modelis turėtų būti pagrystas, reikėtų detalesnių nuostatų tam ir taip pat, e, manau, turėtume visi pasisakyti už tą rezultatais pagristą modelį, kadangi panašus požiūris e, yra ir kitose sektoriuose. Lanaka, viena minutė. Na, man atrodo, visi čia e, pasibaisėtų tą mintimi, kad sumažinsime biudžetą bendrai žemės ūkio politiką su biudžeto kontrolės komiteto narys ir tikriausia nustepsite išgirdę, kad e, kai kurie žmonės nori sumažinti biudžetą e, BŽUP. Aš nepritarčiau daugam šiame pasiūlyme, bet e, jis nėra visiškai nesąmoningas. Tačiau reikėtų prisiminti kai kuriuos dalykus, ypač e, tam, kad situacija pasikeitė. E, viskas, kas buvo prieš 25 metus, realybė dabar yra kitokia. Ir, bet aišku, biudžeto kontrolės komitete per ateinančius metus mes uh, kritikuosime biudžeto mažinimą, bet pasisakysime už bendrą žemės ūkio politiką. Bet jūs elkitės atsakingai, nes žmonės turi skirtingų interesų, nes jie ir turite išklausyti tos skirtingas interesų grupės. Kit... Dėkuoju. Neripeiro. Ačiū, panė pirmininkė, panas Figereido šiandien pristatė auditorumų išvadas. Jos turi būti grindžiamos faktais ir negali turėti politinio atspalvio. Problema yra tame, kad viena vertus yra nustatyti tam tikri e, kontrolės kriterijai, tačiau kita vertus buvo atliktas ir politinis įvertinimas, kalbant apie tiesioginės išmokas ar ilgalaikį BŽP viziją. Dabar kalbame apie BŽP reformą, tačiau jos apimtis nėra keičiamos, tikslai taip pat ne. Taigi, kaip jūs, ko grindžiate savo bendrasias išvadas, na, kalbant apie priežiūrą ir kontrolę? ją ja, galima užtikrinti valstybių narių arba žemesnių lygmenių. Čia kame aš išvelgiau auditorumų problemą. <clears throat> Tiksliau, kame auditorumai išvelgia problemą, ar jis susijusi su nacionalinėmis kontrolės institucijomis, ar su pačios sistemos sudėtingumu. Valstybės narėse egzistuoja skirtingos taisyklės ir kuo jos skiriasi, pavyzdžiui, dabartinio modelio pagal antrąjį ramstį. Ponai, būdai žodis. Paskirčiau. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Aš visiškai nepritariu e, BŽP nuomoniai, kadangi e, ji yra politiškai angažuota. Jūs negalite atlikinėti politinio vertinimo tok, ties tokiais svarbiais dalykais. Negalite irgi e, cenzuruoti tam tikrų politikų tikslumo. Uh, ir sakyti, kokia kryptimi jos yra nukreiptos. Jūs tik galite e, pasakyti, ar pinigai yra leidžiami taip, kaip buvo numatyta, ar yra kažkokio piknaudžiavimo. Kiti dalykai. Jūs viską matote tik juodai arba baltai. Taip negalima spręsti, e, kalbant apie tiesioginės išmokas, kadangi jų veiksmingumas, e, efektyvumas pasireiškia ne tik pajamomis ūkininkams, bet taip pat e, ir užkerčia tą kelią tam, kad žmonės neišvyktų iš kaimo vietovių. Taigi mes turėtume galvoti apie bendrąjį kontekstą. Tai kalbant apie kontrolę, mane gazdina jūsų išvados, kad teigiate, kad negalima bus kontroliuoti e, pinigus, e, e, kurie cirkuliuos valstybėse narėse, tik tų, kurie bus skiriami komisijos valstybės narėms. Kontrolė turi būti standartizuota ES lygių. Da. A. Ačiū pirmininkė komisijos nariai Hoganai. Nerima man kelia jūsų e, kritiškas atsakas nepriklausomos institucijos, e, tokios kaip audito rūmai, išvadas. Manau, kad audito rūmai tinkamai atlieka savo darbą, e, remdamiesi išmintingais vertinimais, taigi aš jūsų prašyčiau atidžiau įsigilinti jų išvadas. Pono figureidos noriu paklausti, ar galėtumėte išvelgti uh, tariamų nesusipratimų priežastis ir pobūdį. Kalbant apie renacionalizavimą, skirtingose valstybėse narise galioja skirtingi standartai, kurias reikia skirtingai vertinti ir dėl to jo sunku suvokti, suprasti ir dėl to kyla problemų siekiant įvertinti, kaip yra laikomasi ar siekiama nustatytų tikslų. Apie tai jau pakankamai seniai diskutuojame, dar e, negaliu atsispirti pagundai e, sureaguoti į e, pono Deso mintis apie tos laikus, kuriuos, e, apie kuriuos jis <clears throat> kalbėjo. Tie laikai buvo dar seniai, labai seniai dar iki mūsų orientavimuose į rinkos santykius. Ir manau, kad konservatoriams reikėtų tokio požiūrį atsisakyti. Ponai Tarabėlai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai vertinu auditorumo ataskaitą, kadangi joje yra akcentuojami tam tikri prieštaravimai ir tai, kaip yra taikoma parama, neteisingai yra skirstoma pagal, ne pagal poreikius, žemės ūkio, e, ūkininkų poreikius, kai kurie gauna daugiau, kiti mažiau, kai kurie žemės savininkai gauna, kiti gauna nepakankamai, susiduria su sudėtingomis sąlygomis. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip yra skirstoma parama pagal hektarą. Tas turėtų būti daroma efektyviau. Toliau, ataskaitoje apie tai nekalbam, bet aš norėčiau pakomentuoti antrąjį ramstį. Ar yra kokia tai ataskaita, kurią galbūt auditorumai yra paskelbę apie tai, kas, kaip yra, ar lėšos kai kur yra panaudojamos visos, kur yra lėšos nepanaudojamos, nesisavinamos, kur yra netinkamai panaudojamos. Tai yra svarbu, kalbant apie kaimo plėtrą, jeigu jos nėra, tinkamai panaudojamos, pavyzdžiui, kodėl taip atsitinka, ar dėl e, valstybėms narėms sudėtinga užtikrinti kofinansavimą tam tikrų projektų atžvilgių. Ponas Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbimi ponai, už pasisakymus. Mes visi čia bendraujame savo e, rinkėjais ir matome, kaip vyksta kontrolė. Ir dabar ta sistema, kurią jūs siūlote, kai yra numatomas valdymas ir kontrolė pagal hektarą, ar tai reiškia, kad tie e, inspektoriai tikrins ir matuos e, tuos e, plotus? Ir taip pat mes turime sureaguoti į ūkininkų poreikius. Jie nori to, tokios sistemos, ir kur būtų pirmiausia dėmesys skiriamas į rezultatus, o ne apribojimus. Aš matau, kad jūs daug dėmesio skiriate rezultatų politikai, taigi kokiu keliu mes galėtumėme pereiti prie tokios politikos, kur yra pirmiausia sprendžiama pagal, ne pagal priemonės, o pagal rezultatus. Taip pat jūs sakėte, kad komisijos pasiūlymas dabartinėjo forma neleistų patikrinti, ar išlaidos yra tikslios ir teisingos. Taigi, kokiu pakeitimu jūs siūlytumėte komisijos e, pateikt, pateiktom, pateiktam, pateiktiem, pakeitimų siūlytumėte komisijos pateiktam pasiūlymui. Pone Maginės, ačiū, dėkoju už pasisakymus. Viena pastaba, aš labai norėčiau, jeigu audito rūmai aptartų žemės ūkio politikos tikslus ir apibrieštų išlaidų problemą ES ūkiuose ir įvertintų tai finansinę išraišką. Ir tada turėtumėme tokį biudžetą, kuris būtų kuriuo galėtum, su kuriuo galėtumėme dirbti ir jis būtų didesnis nei dabartinis. Raginu jūs tą padaryti, nes aš galėčiau tikrai klausytis jūsų kur kas aiškiau, jeigu pateiktumėte tokią analizę. Su jumis iš dalies sutinku, kai jūs sakote, kad mes nežinome, kokia yra ilgalaikė vizija, bet mūsų ilgalaikė vizija sumažina ir sutrumpina biudžeto realybės. Gal galėtumėte išspręsti tą problemą? Ir tai, kad nėra ekonominių rodiklių rodančių, kad tiesiog nesišmokos duoda konkretų poveikį, tai aš norėčiau pasakyti, kad mano rinkėjai iš tiesų priklauso nuo tų tiesioginių išmokų, nes tai yra jų pajamos. Ir manau, kad jūs nesugebėjote atsižvelgti į bendrosios žemės ūkio politikos pajamų tikslus ir tai, kad ūkininkai nori gero aplinkai, jie tą daro ir nori daryti daugiau, tačiau jiems nepadeda tos diskusijos, kurios dabar vyksta vyksta tarp jūsų ir Agri generalinio direktorato. Aš jūs paraginčiau, susė, paraginčiau jūs susėsti anksčiau, dar prieš pateikiant pasiūlymą, o ne dabar, kai tas pasiūlymas yra pateiktas, mums reikia orientyro, o ne diskusijų. Pone Hoibuš. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū audito rūmams. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už Jūsų ataskaitą, tai labai naudinga mūsų darbe. Ponui Desui noriu paprieštarauti, prie gėdos tulpo čia nestatomas žemės ūkis kaip po toks, prie gėdos tulpo ra, statomas tik tai netinkamas lėšų panaudojimas. Tad turime aiškiai pasakyti ūkininkams ataskaitą naudinga ūkininkams dėl to, kad mums reikia parengti ūkininkų ūkius iššūkiams susijusiam su klimato kaita. Mm su <clears throat> orientavimus į naujas technologijas, tam reikia papildomų lėšų skirti ir tokiu būdu mes padėsime ūkininkams. O e, nu, kalbant apie 61 metų kainas, jeigu norite, kad jos sugrįžtų, tai turėtumėte atsisakyti įsivaizdavimo, kad mes galime gamybos perviršių kompensuoti eksporto, parama eksportui. Pons Kanambie, ponė pirmininkė, noriu pasinaudoti vykstančią diskusiją dėl auditorumo ataskaitos, ar lėšos yra netinkamai panaudojamos. Apie tai buvo ką tik kalbama apie tiesiognės išmokas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti ūkininkų pragyvenimą. Noriu Jums papasakoti, kokia yra situacija iš tikrųjų prieš kelias savaitės kartu su mūsų komisijos dele, komiteto delegacija lankiausi Bulgarijoje. Tris valandas kalbėjomės su Bulgarijos atsakingais pareigūnais, su Žemės ūkio ministerijos e, pareigūnais, kaimus papasakojo vieną. Baisų dalyką, 90 procentų tiesioginių išmokų gauna 6 procentai Bulgarijos e, ūkininkų. Uh, Tuo tarpu 85 e, e, procentai iš jų yra e, žemės savininkai. Turint omenyje, kad Bulgarijoje 350 tūkstančių ūkių valdo mažiau nei po 5 hektarus žemės ir e, komisija siūlo dar labiau sumažinti BŽP apimtis, manau, kad tikrai yra apie ką pagalvoti ir būtina pakeisti metodus, ponė Noišil. Ačiū. Aš e, savo e, biure klausiausi auditorų mutastos pristatymą, noriu už ją padėkoti, noriu paklausti, ar kitose ES politikos sritise egzistuoja tokio masto e, išmokos, už kurias nereikalaujama jokių rezultatų, pavyzdžiui, siejamos su valdomos žemės plotais. Antras klausimas, kuomet kalbame apie socialinės išmokas, tai dažnai pabrėžiame kad tiesioginės išmokos ir socialinės išmokos, kad ūkininkai galėtų išgyventi. Jeigu tai yra socialinės išmokos, ar egzistuoja ES panašių socialinių išmokų pavyzdžių, kuomet išmokos yra išmokamos visiškai nekontroliuojant jų gavėjų pajamų. Tai yra nepatikrinus, ar tos išmokos gavėjams yra reikalingos ar ne pirmininkas. Seniai nevyko tokia intensyvi diskusija, todėl labai vėluojame. Bet vis tiek paprašysime pono figūreidos sureaguoti pirmojo, o po to kalbės komisijos narys Hoganas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už visus klausimus, kuriuos uždavėte. Ir džiaugiuosi, kad audito rūmų nuomonė išprovokavo tokias gyvas diskusijas. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir aš labai džiaugiuosi tom diskusijom. Bijau, kad negaliu atsakyti visus jūsų klausimus, kadangi yra labai daug. Kai kurie kartojosi, bet buvo užduoti iš įvairių perspektyvų, bet aš esu pasirengęs, jeigu jūs norite, grįžti dar prie tų dalykų ir atsakyti daugiau klausimų, nes dabar turiu tik 10 minučių. Jeigu pirmininkas man leis, aš pirmiausia pats pasisakysiu, o po to paprašysiu kito kolegos iš audito rūmų papildyti techniniais aspektais atsakant į labiau techninius klausimus, jeigu jūs leisite. Dešimt minučių. Taigi labai trumpai. Pirmiausia, bendros komisijos nario pastabos. Turiu pasakyti, kad taip, nuo sausio mėnesio mes lankėmės komisijoje, komisijos tarnybos ir audito rūmų tarnybos susitiko ir kalbėjosi, bet iš pat pradžių mes žinojome jau Liepos mėnesį, ne, birželio mėnesį žinojome apie tą pasiūlymą ir iškart buvo aišku per tuos susitikimus, kad abejonių yra ir tų abejonių yra daug pagrindin, dėl pagrindinių dalykų, kuriuos aš čia išsakiau. Ir po to galutinė mūsų nuomonė, kuri nestebina komisijos, nes jie žinojo, kokios mūsų abejonės. Ir taip aš gavau laišką iš pono Hogano spalio 16 dieną, aš jį labai didžiai perskaičiau ir turiu pasakyti, kad visi tie argumentai, jie, mes, mums yra žinomi ir buvo žinomi, nes juos aptarėme ir kalbėdamasi su komisijos tarnybomis. Uh, Aš tikrai nesutinku su tuo, kad kažko nesupratau, kad nesupratau komisijos pasiūlymų. Ne, aš juos išanalizavau kiek įmanoma atidžiau, kiekvieną eilutę iš eilės, kiekvieną žodį ir visą sistemą. Ir man atrodo, aš visai gerai supratau. Ir dabar savo atsakymuose aš ir papasakosiu, ką aš supratau. Pirmiausia, kalbant apie aplinkosauginius aplinkos siekius. Mes savo nuomonėje teigiame ir tvirtiname, kad pirmiausia, mes nežinome, kas atsitiks, nes dauguma dalykų, kas gali atsitikti, viskas priklauso nuo to, ką pasirinks valstybės narės. Ir priklauso nuo komisijos vertinimų, kaip jie vertins tuos pasirinkimus. Ir mes nežinome, kokius kriterijus taikys komisija atlikdama tuos vertinimus. Ir mes keliame štai kokį klausimą. Kaip saugiai galima būtų pasakyti, kad žūp išlaidos siekiant aplinkosaugos tikslų sieks 40 procentų, kai dabartinė žūp jos tikslas 19,6 procento. Ir mes matėme, atlikdami savo auditus, kad tas tikslas ir taip nebuvo pasiektas. Tai kaip mes galime teikti, kad nuo 19 procentų staiga peršoksime prie 40? Kaip mes galime pateisinti tokį šuolį? Mes nematome priežasčių. Ir aš kaip auditorius privalau tai pasakyti. Kalbant apie tiesioginės išmokas, turiu aiškiai pasakyti. Europos audito rūmai nepasisako už ir nepasisako prieš tiesioginės išmokas. Netoks yra klausimas. Čia yra politinio pasirinkimo klausimas. Bet jeigu teisės aktų rengėjai priima sprendimą kaip pagrindinę priemonę išsaugoti tas tiesioginės išmokas, kurios sudaro daugiau nei 70 procentų biudžeto. Tai e, to varianto ekonominiai pagrindai turi būti aiškus. O man ir iš diskusijų tapo labai aišku, kad, kad ekonominiai to varianto pagrindimai ir argumentai nėra aiškus, net ir, nes ja, net ir jūs esate susiskaldę. Yra stiprių ekonominių argumentų turi būti stipri, stiprus ekonominiai argumentai pateikiami, kad būtų iš, dėl to, kad būtų išsaugomos tiesioginės išmokos. Aš nepasisakau prieš, bet aš sakau, pateikite įrodymus, pateikite pagrindus, parodykite, kur yra esmė. Harens Garcia, aš labai atsiprašau, aš tikrai ne, neužsipuoliau tiesioginių išmokų. Ta pati ir ponui Makatai sakau, aš nepuolu tiesioginių išmokų. Ir taip pat poniai Ribeiro norėčiau pasakyti, kad aš nepuolu tiesiog neišmokau. Kitas dalykas. Komisaras Hogan sakė, kad finansinis valdymas žemės ūkio srityje buvo labai sėkmingas. Taip. Ir mes tą pasakėme Europos audito rūmai tai pasakė metinėje ataskaitoje prieš dvi ar tris savaitės. Tai yra svarbu ir tiesa, kad mes labai smarkiai patobulinome tai, naudodami visas priemonės tam, kad būtų pasiekti tie rezultatai. Geri rezultatai finansinio valdymo prasme. Ir tai, ką aš sakau, ką sako audito rūmai, yra tai, kad kai kažkas keičiama, tai gali pakengti tiems pasiekimams. Aš nesakau, kad reikia daugiau kontrolės. Ne, aš nesakau, kad reikia daugiau didesnės administracinės naštos ūkininkams. Ne, netoks čia klausimas esminis. Man klausimas yra labai paprastas. Kodėl reglamentuose nėra pripažįstama, kad visos išlaidos turi atitikti ES teisės aktus. Kodėl ne? Kaip yra pasakyta, 2,2 procento išlaidų. Tai kodėl sertifikuojančios institucijos, atlikdamos savo darbą valstybėse narėse, kontroliuodamos tikslumą ir teisingumą, kodėl ir teisėtumą, kodėl tos sertifikuojančios institucijos ateityje negali turėti dar didesnio tokio vaidmens. Ir aš turiu pasakyti, kad ne audito rūmai to jūsų prašo. Aš keliu klausimą, kodėl jūs reikalaujate to pagal bendrai finansinį reglamentą ir jūs to nereikalaujate bžūp išlaidose, kurios sudaro apie 30 procentų ES biudžeto. Čia yra prieštaravimas ir tą turiu pasakyti kaip auditorius nes atsiprašau, ponia Būda, bet auditoriai ne tik prižiūri pinigus, jie tą daro tuo metu, kai atlieka auditą, bet, bet prieš tai mes dar turime atkreipti dėmesį teisės aktų rengėjų į įvairių variantų pasiek, padarinius. Ir nesvarbu, ką jūs pasirinksite, mes stebėsime, kaip e, yra leidžiamos lėšos ir ar yra laikomasi taisyklių, kurias jūs patvirtinote, bet dabar dar nelaikas tą daryti. Dabar norėčiau Piterio paprašyti e, dar trumpai atsakyti. Ačiū. Pone Müller klausė apie veiksmų planus, kurie yra numatyti veiksmų planai, jeigu teisingai prisimenu, bus pradėti naudoti, jeigu bus atotrukis tarp planų ir realių rezultatų dėl 25 procentų. 25 procentai yra didelis atotrukis, didelis skirtumas ir aišku, šio pasiūlymo sėkmė ir priklausys nuo to, ar veiksmų planas bus inicijuojamas ir ar tas veiksmų planas bus sėkmingas. Tačiau prireiks nemažai laiko, kad valstybės narės galėtų sureaguoti į tai ir man labai įdomu, ar bus įmanoma sureaguoti per tą numatytą laikotarpį. Ir gal dar galėčiau vieną klausimą pridurti. Jeigu kažkas būtų paprašęs mūsų paminėti klaidų, nedidelį klaidų lygį per tuos susitikimus, mes tikrai būtumėme tą padarę, nes mes nuolatos apie tai kalbame. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu. Komisijos narys, ačiū. Mums irgi patinka, kad auditoriai kartais mus pagiria, dėl to ir minėjau paminėjau klaidų lygį, nes eilę metų buvo kalbama apie tai, kad klaidų lygis yra per didelis bžų politikoje, dabar kai 2,2 procento tik tai, tai rodo, kad tos sistemos veikia ir būtent tai yra teisės aktų rengėjų ir Agri generalinio direktorato bendras rezultatas ir valstybių narių mokėjimo agentūrų bendras rezultatas. E, ponas Vigredis sakė, kad tai yra politinis klausimas ir ataskaitoje sakoma, nuomonė sako, kad trūksta įrodymų. Komisija pateikė tuos įrodymus, bet jų, jie buvo ignoruojami. Ir kuo daugiau į ES bazinius teisės aktus įtraukiama dalykų, tuo reikia daugiau priemonių ir intervencinių priemonių, reikia ir gairių, ir kriterijų, ir visą tai reikia sukontroliuoti. Ir tada sukūriama biurokratija apie tai kalba komiteto nariai kas kart ir ūkininkai kalba apie tai, kad reikia mažiau biurokratijos. Dėl to mes ir bandome pasiūlyti naują modelį. Jeigu žmonėms jis nepatinka, galėtų tikrai pasakyti kodėl ir tokių galimybių yra labai daug. Ir mano tikslas šiandieną pirmininkė neapginti komisijos pasiūlymą, bet įvertinti tai, kaip tai, kas buvo paminėta auditorumo ataskaitoje, buvo, na, iš tiesų netinkama kritika ir aš išsakau savo nuomonę ir gerbiu pono Figureidos nuomonę ir auditorumų tarnybos ir komisijos tarnybos, aišku, gali tą padaryti skaidriai ir atvirai dar prieš pateikiant pasiūlymą. Aš nežinau, ar bus atsižvelgiama į komisijos pateiktus argumentus, rengiant auditorumui kitą nuomonę ir jūs šio komiteto nariai patys nuspręsite, kiek vertinga yra ta nuomonė ir kiek vertingas komisijos pasiūlymas. Taip pat jūs turėjote galimybę pasikeisti nuomonę apie pranešėjas pateiktą pranešimą ir jūs nuspręsite patys, ko norite ateityje ir mes laukime tolesnio darbo per ateinančias savaitės ir mėnesius ar dar ilgiau, kalbant apie tai, ko galiausiai pasieksime. Bet aš manau, kad mūsų ūkininkams reikia aiškumo, prognozojamumo ir mes jiems tai duosime tik tai per tam, tikrus, per, per tam tikrą politiką. Ir aišku, taryba ir parlamentas nesutarė įvairiais klausimais, to galime tikėtis, tai yra demokratinio proceso normali išdava, bet norėčiau pasakyti, kad 18 metų kovo mėnesį auditorumai paskelbė savo dokumentą dėl BŽUP ateities, tai buvo reakcija į komisijos komunikatą, kuris buvo paskelbtas 17 metų lakryčio mėnesį. Ir tai rodo, ten buvo išdėstyti teisėkros pasiūlymo principai, kurie buvo paskelbti birželio mėnesį. Dokumentas buvo parengtas po galybės susitikimų su auditorumais, keičiamasi buvo nuomonėmis ir aš neprisimenu, kad tiek pat detalės, detalios kritikos būčiau susilaukius, kaip susilaukiau dabar. Taigi neturėjome jokių ženklų, rodančių, kad jums labai daug yra abejonių ir kyla daug klausimų dėl to pasiūlymo. Mes negalėjome to numatyti, kad jums iš esmės neramu dėl šio pasiūlymo. Gal mes kažko nesupratome, bet tikrai nematėme jokių ženklų, bent jau aš, mano tarnybos, nematėme jokių ženklų. Ir per pastaruosius e, aštuonis mėnesius vyko dešimt ar panašiai susitikimų, tai tų galimybių buvo labai daugiau. Daug dėl e, legalumo ir teis, tikslumo mokėjimų. Taigi nau, nauja sistema siūlo tokią alternatyvą, kuri buvo kritikuojama Ankstesni, ankstesnis variantas buvo kritikuojamas, nes jis buvo per daug kompleksiškas ir nebuvo skiriama dėmesio rezultatams, o dabar, kai mes tai siūlome, panašu, kad vėl esame kritikuojami. Ponas Agnių ir ponas Figureido ir aš. Čia netgi sutarėme, bet e, naujasis modelis bus grindžiamas rezultatais ir tam bus visi rodikliai, visi tikslai visos intervencinės priemonės, kurios bus numatytos bazinėme akte. Taip yra pateikiama teisėkros pasiūlyme, taigi gal nebuvo įsigilinta pakankamai į, tai pas, į tą pasiūlymą, bet visi tie klausimai, kurie buvo paminėti, kurie turėtų būti bazinėme teisės akte, yra pasiūlyme, kuris buvo paskelbtas brželio mėnesį. Ir tai mes dabar matome, kad ES ir valstybių narių kontrolės priemonės iš tiesų labai sudėtingos naudos gavėjui ir mes norime tą naštą sumažinti. Taigi veiklos rezultatų sistema bus tikrai labai gyvybinga ir nuo, nuo taisyklių, jeigu perėsime prie rezultatų vertinimo, tai nemanau, kad tai bus pasaulio pabaiga. Mes tiesiog bandome apsaugoti ES lėšas ir norime viską padaryti, kuo galima greičiau, o pačios valstybės narės tada galės uh, tai padaryti teisinę sistemą naudos gavėjams. Tokiu būtų ji bus labiau tikslinė ir valstybės narės galės užsitikrinti supaprastinimą, kurio tikėjosi, tam, kad ūkininkams būtų viskas lengviau ir paprasčiau da, padaroma. Taigi daug ką galime padaryti ES lygmenių, kad ES biudžetas finansuotų tas išlaidas, kurios yra skiriamos pagal bendrus ES reikalavimus ir pagal vieno audito požiūrį sertifikuojančios institucijos teiks nuomonę apie tinkamą valstybių narių valdymo institucijų funkcionavimą ir bazinius reikalavimus. Ir komisija kišis tik tais atvejais, jeigu sertifikuojanti institucija nebus patikima ir pritaikys finansinės korekcijas, jeigu bus surasta trūkumų valstybių narių sistemose tai iš esmės nesikeičia nuo dabartinės situacijos, bet bus mažiau ES taisyklių, kurias reiks tikrinti ir patikimo patikrinimas nebus užtikrinamas tik pagal individualius sandorius ir pervedimus. Ir 2 procentai, jeigu 2 procentai lygnant su 98 procentais, tai apie ką kalbėjo auditorumai, nemanau, kad čia kils kokiu tai problemu, taigi dėkoju ponui Figureido ir pirmininkui ir nariams už galimybę dalyvauti šiose diskusijose. Labai ačiū už e, nepaprastai įdomias, e, nors ir sudėtingas diskusijas, kurių mums iš tiesų reikėjo, ypač šiuo metu, kuomet baigėme savo darbus dėl e, komisijos teisėkuros pasiūlymo dėl BŽUP. partija yra viena iš sudėtingiausių politikos sričių, e, e, kuria reikia labai daug priemonių, dalyvauja daug institucijų, nes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Aš tos kritinius pastebėjimus vertinu veikiau kaip pasiūlymus. rekomendacijas ir manau, kad tiek mūsų komitetas, tiek ir komisija turėtų auditorumų išvadas atitinkamai atsižvelgti. Manau, kad mums reikėtų atsargiai kritikuoti BŽUP, nes jos priešininkai tik to ir laukia. Jeigu mūsų komitetas pradės kritikuoti BŽUP, tai tikrai <clears throat> baisiausia, kas gali e, atsitiktų, atsitikti. E, ūkininkams e, ypač Lenkijos ūkininkams. Taigi turime vertinti visus pagal nuopelnus, tačiau taip pat ir kritikuoti saikingai, nes e, po pirmos e, mūsų posėdžio dalies aš dalyvau viename sustikime, kuriame buvo kalbama vien tik apie tai, kad jeigu BŽP išleistume daugiau, tai mums užtektų pinigų tam, tam ir tam ir niekam netrūktų. Taigi reikėtų labai atsargiai tos kritinius vertimus išsakyti. Atsiprašau, kad e, neleidau Jums pasisakyti galbūt tiek, kiek norėjote, tačiau mūsų darbo tvarkė yra labai įtempta. Noriu padėkoti e, auditorum atstovams, taip pat ir komisijos nariui už tą nuoširdžią diskusiją. Dar kartą noriu padėkoti už e, bendradarbiavimą, nes um, draugai turi, tikri draugai turi turėti galimybę sakyti vienas kitam ir kritinius vertinimus. Aš suprantu, kad uh, ponas uh, Andrija pranešėjas jau yra pasirengęs pradėti svarstyti kitą klausimą. <clears throat> Taigi, to jaus ir pradėsime įsvarstyti. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc, żeśmy się wyrobili w czasie, bo mamy opóźnienie. E, Labai vėluojame, taigi prašau visų supratimo, ponė pranešėjau, suteikiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leisite man trumpą pastabą sakyti, manau, kad šis laikas tikrai ne prarastas, jis paprasčiausiai prabėgo, nes diskusija buvo tokia įdomi ir ji tikrai bus e, naudinga pristatant mano pranešimą, nes jis taip pat susijęs su problemos esme. Prieš pristatydamas uh, atliktą darbą. Noriu pirmiausiai padėkoti visiems, kurie man padėjo jį atlikti. Pirmiausiai mano padėjėjams, biuro vadovui Aleksandrui Franceskai iš sekretariato, Žemės ūkio komiteto ir taip pat e, frakcijos padėjėjams Magiai ir Mironai, kurie taip pat dalyvavo šiame kolektyvinėme darbe. Mano pranešimas sudaro keturias dalys, nes e, žinote, PPO kontekstas pasikeitė e, ir kaip žinote, <clears throat> vieną dalį sudaro taip pat žemės ūkio sektorius, yra pateikti tinkami pasiūlymai, po to mes iškelime klausimus susijusius su kokybės aspektais ir trečia, trečioji dalis yra specifinės priemonės skirtos atokiausiams regionams ir ketvirtąją dalį sudaro komisijos pasiūlymai, kuriuos norime apsvarstyti ir jie susiję su uh, kainų svyravimais ir e, intervenciniais pirkimais. E, kalbant apie pirmą dalį PPO, uh, ten klausimas daugiausiai susijęs su vynininkystės sektoriumi. Aš pritariu didžiai daliai komisijos pasiūlymų. Uh, E, kelias klausimus trumpai pristatyti. Pirmiausiai e, pritariu pasiūlymui numatyti daugiau lankstumo apskaičiuojant e, plotų dydį ir išduodant leidimus naujiems vynogynams sodinti iki 2030 mm, <clears throat> metų yra numatyta gyventi atitinkamą decentralizuotą vynogynų sodinimo tvarką ir taip pat e, vynogynų, skirtingų vynogių rūšių veisimo e, įvairovės stiprinimas yra labai e, svarbus. Pavyzdžiui, Bruskos regione kai kurios vynogių rūšis yra uždraustas. Tai Manau, kad siekiant užtikrinti biologinę vėrovę ir būtina pritaikyti vynogynus taip pat ir klimato pokyčiams, manau, kad e, reikia ir valstybėms narėms čia turėti leisti, leisti turėti tinkamą įtaką, tačiau taip pat ir kiekvienam vindariui e, priimti sprendimus. Taip pat e, kalbant apie kilmės nuorodas, <clears throat> komisijos pasiūlyme būtina atsižvelgti taip pat ir į e, žmogiškai faktorių ir apie tai taip pat ir Lisabonos sutinkamuose dokumentuose kalbame. E, komisija siūlo nealkoholinį vyną taip pat laikyti vynu. Tačiau aš manau, kad vis tik tai <clears throat> tai netitinka PPO dabar galiojančių nuostatų. E, e, Tik manau, kad atitinkamai reikėtų pateik, pakeisti komisijos pasiūlymą. Pritariu pasiūlymui supaprastinti vyno kokybės apsaugos procedūras, e, siekiant užtikrinti aukštesnį tranzitu gabenamo arba internetu įsigijimo vyno kokybę. <clears throat> Mm, Taip pat aš e, siūlau užtikrinti griežtesnę kovos su tam tikromis sukčiavimo apraiškomis vienininkistės sektorio kontrolę. Kalbant apie vyno ženklinimą etiketėse, komisijos pasiūlyme nieko apie tai nekalba, tai aš tikiu atinkos pasiūlymus pasikonsultavęs su sektoriumi numatyti atitinkamas prievalės susijusias su vyno ženklinimu etiketėmis, kalbant apie jos sudėdamasis dalis. Ir viena vertus reikia nurodyti vyno energetinę vertę ir e, e, tačiau reikia e, leisti vynininkams patiems pasirinkti ar atitinkamą, atitinkamą informaciją skelbti etiketėse, ar kitais būdais informuoti vartotojus. Kalbant apie <clears throat> įsigaliojimo terminus, tai manau, kad e, priešingai tam, ko mm, siekiau ankstesnėme savo pranešime, aš manau, kad vynas tai yra e, <clears throat> gyvas gėrimas, pasikeičiantis. Pasik, Manau, kad kalorijų skaičių todėl reikėtų nustatyti pastelkus deleguotus teisės aktus. <clears throat> Nes e, e, manau, kad vyno gamintojai sutinka su tuo, kad būtų pateikiama informacija apie kalorijų skaičių, tačiau Kalbant apie atskiras sudėdamasias dalis, čia e, jau e, vienininkai e, yra pareiškę tam, tam tikrų išlygų. Tiek apie vyną, kalbant apie kokybės sistemos gerinimus, aš pritariu pasiūlymams, kuriais siekiama supaprastinti kokybės užtikrinimo sistemą, tačiau nepritariu komisijos pasiūlymui atsisakyti geografinės kilmės nuorodų, nes tokios nuostatos, pavyzdžiui, labai neigiamai atsilieptų tarkim, kai kuriems tradiciniams gaminiams, tarkime, mėsos produktams iš, iš Korsikos, geografinės, e, geografinė kilmė, geografinį regioną, manau, kad reikėtų nurodyti, e, o kalbant apie vyną, tai reikia vadovautis Lisabonos sustarimo nuostatomis dėl e, vyno geografinės kilmės ženklinimo. E, kalbant apie užėjo regionus ir atokiausius regionus, aš e, manau, kad e, reikėtų tinkamus komisijos pasiūlymo nuostas paprasčiausiai perkelti į mano pranešimą. Kitos kryptis, kurias siūlau savo pranešime, yra susijusios su uh, anksčiau vykusią diskusiją. Aš manau, kad reikėtų įvertinti komisijos, su komisijos pasiūlymu susijusius iššūkius, kalbant apie ūkininkų pajamas ir kainų svyravimus. Manau, kad komisija visiškai nesureagavo, e, visiškai neįvertino BŽUP e, politikos ekonominį poveikį ir aš manau, kad uh, E, tokio elgesio priežastis yra visiškai ideologinės, nes komisija nepakankamai atsižvelgia į šio laikmečio sudėtingumą. Todėl aš siūlau reglamentą BŽP įtraukti e, PPO jau egzistuojančias priemonės. Savo pranešime siūlau numatyti šešias papildomas priemonės, kurios būtų pritaikytos visiems sektoriams, tam, kad būtų galima <clears throat> greitai ir mobiliai reaguoti, žvelgiant į situacijos sudėtingumą. Šiomis priemonėmis mes siekime padėti e, įvairioms profesinėms organizacijoms, visuomenėms organizacijoms tinkamai sureaguoti. Jeigu leisti pirmininkui komisijos nariui e, Hoganui, norėčiau dabar prisipažinti meilėje <clears throat> komisijos nary, <clears throat> meilėje nepakanka vien tik tai prisipažinti, reikia ją ir įrodyti. Todėl aš <clears throat> siūlau komisijai įsijungti į šį procesą ir prisijimti atitinkamo e, reguliatoriaus vaidmenį atskiriuose sektoriuose. Kalbant apie krizių valdymą, tai pirmiausia, manau, komisija turėtų pristatyti du dokumentus, kuriuose būtų įvardyjami skirtingi krizių tipai ir <clears throat> taip pat e, pateiktų atitinkamus pasiūlymus, kaip reikia sureaguoti atitinkamais atvejais, kuomet kyla jau tam tikros identifikuotos apibrėžtos krizės. Po to Manau, kad šiandien reikia pagerinti skaidrumą rinkose, numatant e, valstybėms narėms ar profesinėms organizacijoms pasitelkti naujausias technologijas domenų rinkimo tam, kad būtų galima mm, <clears throat> geriau e, stebėti situaciją rinkose ir e, į ją atitinkamai reaguoti, ypač tos rinkose šalių, kurios vykdo eksportą į ES. Taip pat e, būtina užtikrinti išvestinių žemės ūkio produktų e, rinką ir e, e, mainų rinką, rinkas. <clears throat> Taip pat reikia nustatyti <clears throat> savanorišką e, išėmimo, e, produkcijos išėmimo iš rinkos sistemą krizės atveju. Taigi būtina sustiprinti bendradarbiavimą tarp komisijos, tarybos ir parlamento, nes negalime vėl patekti į tokią situaciją, kuomet kilus pieno kriziai niekas nekreipia dėmesį į parlamento poziciją. Taigi aš siūlau Jums pasitelkti tam tikrus strateginius elementus, siekiant pagerinti <clears throat> mūsų politinių sprendimų rezultatus, ypač susijusius su pirmoju ramščiu. Taip pat reikia sustiprinti maisto grandinėje ūkininkų pozicijas. Nu, mūsų parlamentas omnibus reglamentą rengiant tikrai daug pastangų padėjo, Desas Dekastro Dantal tikrai <clears throat> smarkiai prisidėjo prie omnibus reglamento rengimo, reikia nuostatas įgyvendinti. Reikia sudaryti galimybės ūkininkams e, tinkamiau burtis į organizacijas gamintojų ir taip daryti didesnę įtaką situacijai rinkose. Kalbant apie e, <clears throat> skėtinės organizacijos e, arba uh, organizacijos e, <clears throat> gamintojų ir perdirbėjų būtina sudaryti geresnės sąlygas jų bendradarbiavimą. Taip pat kalbant apie intervencinius pirkimus, e, būtina atsižvelgti į breksito poveikį ir į keulių e, maro poveikį, kuris dabar yra kilęs, bei e, atitinkamai atnaujinti ir pritaikyti bazinės pirkimo kainos prie infliacijos lygio. Jautinos, e, keulienos ir e, pieno produktų sektoriuose <clears throat> būtina numatyti e, tinkamas galimybės šios produktus pardavinėti viso ES teritorijoje, užkirsti kelią netinkamai, nesažiningai konkurencijai e, e, kainų srityje, bei užtikrinti gyvūnų gerovę, bei e, tinkamas jų gabenimo sąlygas. Kalbant apie geografinės kilmės ženklinimus, kilmės nuorodas, reikia suderinti atitinkamas galiojančias taisyklės, kad jos galiotų viso ES, taip pat reikia taikyti atitinkamus reikalavimus panašiems produktams, kurie yra importuojami iš trečiųjų šalių. Ačiū, ponė pirmininkė, atleidote pristatyti man savo pranešimo turinį. Pranešėjai mes nenutraukinėjame pirmiausia. Noriu pasakyti, o dabar steiksiu žodžiu šešiems pranešėjams, kiekvienam po pusantros minutės nedaugiau. E, priešingų atveju bus blogai. Pone Danta. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos e, pranešimas iš tikrųjų buvo e, puikus, daug darbo įdėta, norėčiau padėkoti jam už tai. Yra dvi dalys, taip tai yra išnagrinėtas komisijos pasiūlymas, nes iš esmės tai yra pasiūlymas, e, kuris kalba apie kokybišką politiką, taip apie produktų kokybę, apie taip pat ūkių, ūkius ir ne belkoholinius vinus. Na, kalbant apie tai, norėčiau uh, tikrai pasakyti, kad uh, pag, uh, sąsaja su PPO yra tikrai yra gera. Uh, bet e, nereikėtų, taip sakant, atverti tos e, Pandoros skrinios. E, reikėtų labai atsargiai vertinti visą tai ir omnibus reglamento rėmose. Pasiūlymas e, sudaro tris e, punktus. Tai yra e, rinkos stabilizavimas, skaidrumas ir visos tos priemonės, kurios užtikrina rinkos skaidrumą. Jau 13 metais parlamentas pasisakė tuo klausimu ir taryba praeitą kartą nenorėjo tam pritarti. Bet kalbant apie E, gamintojų situacijos pagerinimą, taip pat ir mytybinės grandinės užtikrinimą. E, darbas vyko trilogo forma. Manau, kad e, kokybiškų produktų apsauga turėtų būti viena iš pagrindinių. Ir aš visiškai pritarčiau, kad procedūra būtų suderinta ir decentralizuota galbūt šiek tiek kalbant apie tos netokius jau reikšmingus punktus. Na, o kalbant apie tos e, krizinius laikotarpius ir PPO, ties to pasisakė, reikia aiškiai pasakyti, kad e, rinkos valdymo priemonių yra nemažai, bet reikia jas atskirti nuo krizių valdymo priemonių. 400 milijonų e, turėtų būti skirti dideliems krizėms valdyti, o ne šiaip rinkai suvaldyti. E, komisija nenori prisidėti prie šių priemonių, bet man atrodo parlamentas norėtų e, ta, tas nuostatas atkurti. Reikėtų galvoti apie tai, kad vidaus rinka taip pat turėtų būti skaidri. Mes taip pat norėtume dėrėtis dėl tokios prekybos politikos, kuri uh, uh, užtikrintų mūsų gamintojų situaciją. Taip pat uh, remiantis tomis taisyklėmis, kurios egzistuoja visame pasaulyje. Ačiū kolegai Andrijo už išsamų savo pranešimo pristatymą. Aš panašiai jaučiausi, nes jau svarstant omnibusų reglamentą, aktyviai įsitraukime diskusijas dėl bendros rinkos sandros ir tikėjomės, kad dabar mums nereikės tiek daug stengtis, nes jau pasiūlymai padėti ant stalo. Čia vis tiek mes juos tiesme labai įdėmiai įvertinti ir apsvarstyti, kalbant apie komisijos pasiūlymus dėl geografinės kilmės nuorodų, juos vertino teigiamai iš esmės. Ir e, pasiūlymas supaprastinti sistemą, numatant greičiau iš, galimybės greičiau išduoti leidimus e, specifiniams produktams taip pat yra sveikintinas. Išvelgiu čia dabar tam tikrą tendenciją, kad vis daugiau atsiranda nealkoholinio vyno rūšių kitų nealkoholinių gėrimų ir iš tiesų, jeigu jau e, e, <clears throat> yra sudaroma galimybė, e, arba jeigu žmonės nori, būdami mm, linksmindamėsi su kuo nors <clears throat> savo rankoje laikyti ne tik nealkoholinio alaus, tačiau ir vyno taurę, tai jiems reikia numatyti tokią galimybę, nes ne tik neščios moteris, bet ir kitos žmonių grupės kartais netoleruoja alkoholio. Taigi, manau, kad e, draudimas auginti tam tikras vynogių rūšis tikrai yra pasenęs, nes moksliniais tyrimais jau yra įrodyta, kad jos jokios grėsmės, grėsmės nekelia, teiksiu atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, nuo kalbant apie pieno gamintojų e, pareikštus nuogastavimus, tai galbūt reikėtų sulyginti paprasčiausiai jų teisės e, su. su E, pieninių teisėmis ir e, tuomet viskas būtų gerai. Ačiū pirmininkė, e, kuomet reikia pasitelkti intervencinius pirkimus, tai jau buvo dažniausiai per vėlų, nes reikia pasitelkti stebėsienos sistemą ir užkirsti kelią galimoms krizėms gamintojų organizacijos yra labai vertingos e, tokiuose situacijose ir e, galbūt reikėtų <clears throat> mums steigti ir atitinkamas ne tik atskirų gaminių grupių, tačiau ir tam tikrų gaminių formų, pavyzdžiui, e, ekologinių produktų gamintojų organizacijas ir labiau atsižvelgti į jų nuomonę, nes pavyzdžiui labai svarbu tarkime, vyno gamybos sektoriuje teikti tinkamą galimybę vartotojams įsigyti tokio vyno, kurį auginant, gaminant nenaudojami pesticidai, nes jeigu to nepadarysime, tai labai apsunkinsime gyvenimą smulkiems gamintams, ponas Zolo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjams, pranešėjui ir tame dokumente tikrai yra nemažai aspektų, kurie yra man labai svarbus. Tai yra priemonės susijusios su e, tiekimo stebėsena kai kuriuose sektoriuose. Jos tikrai buvo apgailėtinos tos priemonės. Dabar reikėtų pagalvoti, ar tikrai būtų gera mintis išplėsti tas priemonės kurios e, visai ger, daug naudos atnešė kitose sektoriuose. Galėtume skatinti gamintojų telkimas į asociacijas, bet kalbant apie vyno sektorių, tai sakyčiau, kad tikrai reikėtų prieštarauti tam pakeitimui apibriešties dėl e, kilmės nuorodos, kaip yra apibriešta TRIPS susitarime. E, aš galvoju, kad e, reikėtų pagalvoti ir apie tas vynogių rūšis, kurios dabar nėra leidžiamos, reikėtų galvoti apie tradicinę produkciją, kurios irgi nereikėtų pe, nuvertinti. Nežinau, kokia nauda mums visiems būtų, nu, jeigu galima, jeigu importuotume vyną ar gamintume vyną e, iš trečiųjų šalių, e, vynogių rūšių, kurios e, pas mus yra draudžiamos, mes manome, kad E, tokie vinai yra daugiau pramoninis produktas, netiek susijęs su mūsų regionais. Dėkoju. Dabar kitas. Ponas Kalambija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pranešimas, kurį pateikė ponas Andrijo, aišku, šiek tiek kelia e, nerimo, kurie, kai kurie dalykai yra geri, kai kurie netokie man geri pareikščiau tokią asmeninę nuomonę, kalbant apie nealkoholinio vyno kategorijos sukūrimą. Tai, tai netitinka vyno apibrėžimo pagal PPO reglamentą. Ir čia kalbame apie ne aromatizuotą, taip pat ir apie nealkoholinį vyną, kuris yra pramoninis produktas. Uh, Tai čia kalbame 251 reglamentą, aromatizuotą vyną e, ir e, jie yra kataloguojami ats, visiškai atskirai. Na, kalbant iš principo, mes pritartume tam pasiūlymui, tačiau reikėtų uh, keletą pastabų dėl uh, vėl vyno sektoriaus reikėtų atsižvelgti į sanitarinę situaciją, taip pat e, ir e, kiaulių marą, ir kitų, breksitą ir kitus dalykus, nes cukraus sektorius e, šiuo metu kenčia apie 30 procentų per 12 mėnesių ir komisija taip pat turėtų apie tai pagalvoti šie, tie trys gamintojai labai e, yra paveikti ir taip pat reikėtų pasakyti, kad e, jie galbūt galėtų būti įtraukti į tą sąrašą produktų, e, kam galima būtų taikyti viešą intervenciją. Sargos, ačiū. Norėčiau labai trumpai tik tai paminėti du specifinius dalykus. Apie daug ką jau buvo kalbama. Pirmiausia, pieno biudžetas, pieno vai, mokykloms ir vaisių mokykloms teikimo biudžetas turi būti patvirtinamas ir kalbant apie profesinį turinį ir administracinės naštos klausimus, tai tas pasiūlymas yra nelabai efektyvus ir kalba čia eina apie žūb bendras rinkos organizavimas ir bendrąją sistemą, tai labai svarbu skatinti tuos dalykus šiame ir Hans Garcijas, Herent Garcijas pranešime. Toliau manau, kad yra pavojinga žengti šį žingsnį, kalbant apie tiesiogiai gaminamas vyno rūšis. Ir buvo siūloma apsaugoti jas, jų geografinės nuorodas, Aš nemanau, kad dabar laikas tą daryti, nes mes negalime numatyti, kokį poveikį tai padarys kokybiškiams vynams ES. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, tris pastabas turėčiau dėl vyno. Kalbant apie tam tikrų vynogių rūšių sodinimą E, tam tikrose teritorijose, kur dabar tai yra draudžiama daryti, manau, kad reikėtų e, tos draudimus panaikinti, nes Europoje yra 5000 vynogių rūšių ir e, <clears throat> Vis tik tai manau, kad tas leidimas sodinti skirtingas vynogių rūšis skirtingose teritorijose neprisidėtų prie vyno kokybės gerinimo. O kalbant apie cukraus e, kiekį alkoholyje ir e, tai yra vyne ir alkoholio kiekį E, tai nemanau, kad e, čia turėtų kilti kokiu nors e, problemu atitinkamą informaciją pateikiant, reikėtų leisti tą padaryti. Pranešėjas Andrijos savo pranešime siūlo pakeisti maisto ženklinimo reglamentą. Tai nėra mūsų komiteto, o Envi komiteto įgaliojimų sritis. atsižvelgiant į 53 plus taisyklę dėl e, sustiprinto bendradarbiavimo. Senvi komitetu turiu pasakyti, kad e, nesulaukiau jokio kvietimo dalyvauti iš pono Andrijo šešėlinių pranešėjų e, susitikime kuriame dalyvavo abiejų komitetų atstovai dėl turinio, aš visiškai neprieštarauju, tačiau vertinant procedūriškai čia mes e, įsibrautume į Envi komiteto įgaliojimų sritį ir nieko negalėtume pasiekti, nes e, tas e, tos asmeninės ambicijos ir siekiai viską padaryti pačiam galiausiai jokio rezultato net nešti. Prašau pranešėjo atkreipti į tai atitinkamą dėmesį. Fos Delay. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi daug kas jau buvo pasakyta kolegų dėl primtinų produktų sąrašo prailginimo. Aš manau, kad cukrus irgi yra vienas iš produktų. Susidurėme su tam tikrais sunkumais ir žinau, kad yra pasisakoma prieš tai, kad biudžetas būtų mažinamas. Kalbant apie ženklinimą, yra pateiktas pasiūlymas mm, šiuo klausimu ir grįšiu prie to dar vėliau, tam, kad viskas būtų, tie aspektai būtų suderinti, o aš norėčiau kalbėti apie e, gamintojų organizacijas ir dabar matome tokį esminį judėjimą, kuris telkėsi tam, kad būtų užtikrinta daugiau produkcijos ir kad ta gamybos grandinė būtų trumpesnė ir tai atitinka ir PPO siekius. Dėkoju. Pane Hoibuš. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich nur auf einen Punkt konzentrieren und das ist diese Vor Pane Hoš, aš e, noriu sureaguoti į pranešėjo pasiūlymus dėl rinkų krizės. E, siekiant laisvanoriškai, savanoriškai sumažinti į rinką, rinkai siūlomų gaminių apimtis e, <clears throat> Prisiminkime pieno krizę ir kaip e, nuo jos kentėjo ūkininkai. Jau veikia atitinkama stebėsenos tarnyba, tačiau e, jai reikia suteikti atitinkamų įgaliojimų ir atitinkamų priemonių, kad jį galėtų iš anksto nuspėti krizės, <clears throat> nes tas produkcijos perviršis, kurį mes bandome parduoti ypač besivystančių šalių rinkose, e, tikrai padaro didelės e, žalos ir e, šią priemonę tikrai mes galėtume tą žalą sumažinti. Ponas Santos. Turiu pasakyti, šitas reglamentas yra grindžiamas e, statys ES veikimo 190, 149 metų, tačiau 2006 e, buvo patvirtinta atitinkamai nauja tvarka e, atokiausiams regionams ir reikia jos to naujo reglamento nuostatų laikyti, skirti tam atitinkamą finansavimą. Manau, kad e, šis komisijos pasiūlymas yra neprimtinas, reikia numatyti e, atitinkamai daugiau finansinių išteklių tam, kad įveiktume e, tos biudžetinius apribojimus. Kai būtumėm, turė, būtumėm turėję laiko, būčiau galėjus e, daugiau apie tai pasisakyti. Toliau dėl vyno. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie leidimus, čia yra gan rizikinga, jūs siūlote 23-uosius, aš manau, kad būtų geriau, kad 40-aisiais e, viskas būtų padaryta, nes 23 metai tai čia per trumpas terminas. O kad, kalbant apie Fitis Lambruską, nežinau, kodėl reikia tvirtinti hybridinę, hybridinį vyną, vynogę, kai vynogių, vynogių rūšį, kai tuo tarpu ji tikrai nėra kokybiška. Tai yra hybridinė išvestinė rūšis, kuri tikrai nėra kokybiška ir aš nepritariu tam, kad reiktų 222 straipsnį panaikinti. Manau, kad tai turėtų būti dar viena valdymo priemonė krizės atveju. Mes galėtume ją koreguoti, bet tik tiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. už jo pranešimą ir Ir mes negalime leisti savo Aš taip pat norėčiau labai trumpai pas, pas, pakalbėti apie savarankiškumą ir tą pirmąjį ir antrąjį ramstį. Também ao, ao desenvolvimento rural. Também não podemos ter um governo da República, seja ele de que cor política for, a interferir e. A... Taigi, mes negalime leisti tokios situacijos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 Dėkoju, ponė Andrijo, kad e, taip greitai pateikėte savo ataskaitą, pranešimą, nes iš tikrųjų šis pranešimas tikrai yra patobulintas e, komisijos pasiūlymas, jis yra labai kokybiškas, pateikta kokybiška sistema, geografinės nuorodos yra išplėstos, yra išplėsta taip pat e, tiekimo valdymo grandinė, taip pat rinkos skaidrumo priemonės, kurios yra glaudžiai susijusios su mūsų atliekamu darbu Taip pat kova su e, nesažiningos priekybos e, priemonėmis, kuris susijusi su direktyva. Taip pat aš visiškai pritarčiau Mišeliui Dantan, tai, ką mes pasiekėme su omnibusu, buvo puikius rezultatai. Tai labai atsargiai, e, tai kaip sakant, vėl iš naujo e, nepradėkime tų sudėtingų diskusijų. Aš priminsiu, kad e, toje, tam oficialiam e, leidinį buvo labai svarbi išnaša pateikta. Tai bet šiaip mes pasiūlymui pritarėme. Dėkoju. Dėkoju. Pirmininkė. Panas Kaputo, e, norėčiau padėkoti Erikui irgi už puikiai nuveiktą darbą. Taip pat e, tas papildomas, e, papildomus siekius, papildomas ambicijas įtrauktas į pirminį komisijos pasiūlymą. Tai tos valstybės intervencijos turėtų užtikrinti apsaugą. Taip pat e, sustiprinti gamintojų organizacijas, taip pat mums reikėtų ir gerinti IKT priemonės, taip pat blokų grandinę kuris supaprastintų tiek e, maisto e, gamybą, tiek vėliau e, užtikrintų atsekamumą ir platinimą. Kalbant apie biodinaminį sektorių, reiktų gal užtikrinti daugiau lankstumo, kalbant apie leidimus. Aš visiškai prieštaraučiau komisijos pasiūlymui, kuriame yra pakeičiama kilmės nuorodų, saugomų kilmės nuorodų sampratą. Nu, kalbant apie nealkoholinį vyną, reikėtų galvoti apie rinkos tendencijas. Reikėtų atskirti e, iš tikrųjų tos priemonės. O aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, kad reikia iš tikrųjų apibūdinti tą trumpą tiekimo grandinę nu, kaip labai svarbu priemonė ūkininkams, tai sukurti tokią rinką, e, kur ūkininkai galėtų teikti savo produktus, nes ūkininkams kyla esminiai sunkumai. Ir jeigu apibrieštume trumpą tiekimo grandinę, tai ūkininkams tai padėtų. Ponios ir ponai, Dabar suteiksim žodį komisijai. Jeigu galėtumėt sutilpti į penkias minutės, būtų tikrai puiku. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu kiek galima trumpiau, nes manęs laukia trilogo e, susitikimas e, pusę septynių. Tai yra dar labai svarbus posėdis. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešėjas pristatė puikų, turiningą pranešimą. Jeigu mums galbūt e, reikėtų pusantrų metų poveikio vertinimo, kad galėtume vėliau e, pateikti būtent tokį išsamų pranešimą. Mūsų pasiūlymas yra šiek tiek, e, taip sakant, mažesnis. Vieną dalyką norėčiau pasitikslinti, ar tai yra sąveika tarp e, šios ataskaitos arba pranešimo bei bendros e, žemės ūkio rinko organizavimo reglamento ir kitų bendrų dokumentų. Dabar kažkaip tai praslydo mūsų diskusijose ir e, strateginio plano reglamente buvo kalbama apie tai, kad reikėtų galvoti apie programas gamintojų organizacijoms ir kad jos galėtų prieiti prie kitų sektorių. Ir buvo numatytas ir biudžetas tokiams priemonėms. Tai yra tai, kas galėtų iš tikrųjų labai svarbiai paveikti privataus rinko valdymą, taip pat e, gamintojų organizacijų stiprinimą maisto grandinėje. Tačiau kaip visa tai yra susijęs su atskirais pranešime išdėstytais punktais, nėra aišku. E, politikos krypčių nuseklumas yra labai svarbus dalykas, dėl to mums reikėtų į tos klausimus irgi atkreipti dėmesį. Norėčiau trumpai pakomentuoti rinkas, taip pat e, vyną ir geografinės nuorodas. Dėl rinkos valdymo priemonių mes labai nenorėjome pateikti atskirus punktus kažkokius, nurodyti, nes manėme, kad politinė, e, tokia, politinės gairės, kurios buvo užbrieštos, e, kad e, bendroji žemės ūkio politika turėtų būti orientuota į rinkas, turėtų gerai veikti ir užtikrinti tinkamą apsaugą. Na, pranešėjas šiek tiek pasiūlė daugiau nei apsaugos priemonės. Uh, Ir kyla klausimas, ar tai būtų, kaip sakant, nukrypimas ar visiškas krypties pakeitimas, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, kaip į rinką orientuotą politiką. Ir audito e, rūmų atstovas ir mes diskutavome apie tiesioginės išmokas ir jų poveikį. Jeigu mes padidinsime rinkos priemonių įtaką, tada kils klausimas, kaip galėsime pateisinti tiesioginės e, išmokas, susietas tiesioginės išmokas. Ir tai taps tikrai diskutuotina tuo atveju. Mes taip pat labai skeptiškai vertiname e, intervencinių kainų indeksavimą, nes tai yra susijęs su e, didesnėmis intervencinių priemonių pasiekmėmis, panaudojimu jų. E, ir mums tada reikės, aišku, žinoti, ar mes, kai mes nusiperkame produktus, kur mums juos vėliau dėti, kai jie išvyksta iš sandėlio, pavyzdžiui. Ir šis aspektas puikiai e, taip pat yra parodytas ir kitose sritise. Na, kalbant apie tai, kad pasitraukimo programą, e, kurią įtraukė komisija pieno krizės metu visiems sektoriams, e, taip pat produktų išėmimo iš rinkos, tiksliau, galimybę. Mane šiek tiek neramina ir erzina tas faktas, kad mums reikės labai tikrai atidžiai e, nagrinėti, kaip tai e, vėliau atlieps e, gamintojams siunčiamus signalus. Šiandien ryte, kalbant apie horizontalų reglamentą, bandžiau paaiškinti komisijos nuomonę. Na ir galiausiai tikrai reikia atskirti rinkos priemonės nuo krizės valdymo priemonių, tačiau pagrindinės klausimas, iš kur gauti pinigų ir jeigu pinigai yra skiriami iš biudžeto, tai yra paprasčiausias, praktiškiausias būdas galbūt e, organizuoti tą žemės ūkio e, rezervą arba fondą. Na, kalbant apie maisto e, tiekimo grandinę, omnibuso reglamente buvo jau daug tikrai pastangų įdėta. Prieš metus dirbome ties taisyklėmis, ir kažkokių tai apčiopiamų e, rezultatų mes nepasiekėme. Na, o dabar ar verta vėl pradėti diskusijas, atverti tą Pandoros skrynę ir, e, taip sakant, e, paveikti tai, ką ir taip pasiekėme. Komisija šiuo metu atlieka išsame analizę po kurios bus įtrauktos naujos priemonės maisto grandinėje dėl kainų skaidrumo tai nežinau, reikės imtis veiksmų e, dėl, mm, kalbant apie konkurencijos teisę, yra naujos taisyklės arba taisyklė, kurią reikės išbandyti prieš tobulinant. O dabar sugrįžkime prie vyno. Na, buvo kalbama uh, apie tai, kad po 30 metų reikės vynogas leisti sodinti ir taip pat išplėsti sodinimo teisės po 30 metų. Ir po trejų metų, kai bus įgyvendinta sistema, labai sunku bus užtikrinti, kad ji taptų nuolatinė. Reikės įvertinti situaciją 23-aisiais galbūt metais. Ir tas vertinimas tokiu atveju bus jau pasenęs arba perteklinis, jeigu mes tokį ištes, e, tokia, tokį pratesimą e, pateiksime visiems e, kaip be jokio laiko termino. Komisija taip pat bando suklasifikuoti tas uždraustas rūšis valstybėse narėse, Vytis Labruska, vynogių rūšis ir kitas. Taip pat mes taip pat atliepiate tą patį, ką ir mano komisija, kad tai nėra pateisinama pagal aplinkosaugos ir kitus klausimus. Taip pat e, alkoholizuotas pusiau alkoholio. Be alkoholinis, taip pat pusiau alkoholinis vynas e, pateikia puikius pasiūlymus ir man atrodo, kad tas pasiūlymas yra tikrai labai e, gerai atliepia šiandienos ir rytojaus rinkos realybę. vyno gamintojams jis suteikia papildomas priemones, kad jie galėtų būti konkurencingi ir taip pat apsaugo vyno specifiką. Ir čia dabar norėčiau prisiminti tą faktą, kad ateityje aišku, bet koks nealkoholinis vynas bus produktas e, iš vyno, tai yra tarsi vyno e, rūšis, negalėsime jo vadintas, vadinti vynu. Tai bet mums nėra aišku, kodėl tai nėra įmanoma. Žinau, kad e, Pranešėjas taip pat galvojo apie ženklinimą, labai jautrų klausimą, taip pat ir 13.08 e, reglamente e, keliamus klausimus ir aišku reikia, e, taip pat buvo kalba apie aprašymą, pateikimą, apibriešti ir tą reikės aptarti dar parlamente. 18 metais komisija nesiūlė privalomų elementų vynui, 1308 reglamente dėl 17 metų komisijos e, pranešimo dėl privalomo ženklinimo ir išdėstymo e, visų kitų priedų alkoholiniuose gėrimuose. Taip pat e, šis pasiūlymas tuo metu dar buvo nebaigtas ir komisija vis dar vertina tą pasiūlymą mm ir kokį poveikį jis turi. Mes suvokiame, kad vyno sektorius e, tikrai labai remia tą sektorinį pasiūlymą, e, taip pat remia savęs reguliavimo požiūrį ir taip pat valstybės narės ir ženkliai galvoja, kad ženklinimas gali paveikti vieningą rinką ir jos veikimą. Mes tikrai, mums tikrai labai įdomios diskusijos, bet kalbant apie geografinės nuorodas, tikrai sveikinimo pasiūlymus pranešime, patobulinti mūsų tekstą, tikrai galėsime tą aptarti e, atvirai. Ir aš taip pat manau, kad galėčiau čia tuo ir baigti savo pasisakymą. Ir komisija, jeigu turėsite techninių kokių diskusijų, mes mielai bandysime paaiškinti savo pasiūlymą, taip pat arba nenorą, pavyzdžiui, dėl tam tikrų aspektų ir juos įtraukti į savo pasiūlymą. Ačiū. Dziękuję. Ładnie to zabrzmiało. Mogę już zakończyć. E, Ačiū. Visai neblogai jūs čia pasisakėt, pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Jeigu nori, galėčiau rezumuoti tai, ką pasakė komisijos atstovas, tai pirmiausia, nesileisdamas į detalės, norėčiau pasakyti, kad e, lyg tai vis, visi pritarėm tam, kas yra parašyta, bet kai gilinamės į detalės, yra ir neprimtinų dalykų. Kalbant apie tai, apie tai, kiek tai veikia kitus sektorius, žinoma, kad taip. Bet e, kalba eina apie tai, kad čia tikrai daugiau negu 3 procentai. Pavyzdžiui, jautienos E, jautino sektorius, kiek mėsos e, sektorė turi įtakos ir bendram rinkos organizavimui. Tai aišku, akivaizdu, kad ta įtaka didžiulė. Taigi interesai yra didžiuliai ir tai, kas yra siūloma, tikrai nepakanka, nes iššūkis per dėm didelis. Aišku, tai aktualu visiems sektoriams, tačiau Mišel Dantan Paulo de Castro ir komisija kalbėjo apie tai, kad omnibus reglamente daug kas buvo pasiekta, bet negalima žengti atgal, turint omenyje tai, kas ten buvo pasiekta. Ir mes turime siekti daugiau to darbo, kuris jau atliktas omnibuse pagrindu. Ir ar klausimas, ar per vėlų, aš manau, kad reikia e, pagalvoti ir apie tai, kad Viskas keičiasi, kai niekas nesikeičia. Taigi reikia iš tiesų paspartinti tam tikrus procesus. O kalbant apie nealkoholinį vien, vyną, čia yra tam tikrų neiškumų, bet kaip ir aš nesu prieš tokį vyną. Tas produktas, kuris yra pagina, pagaminamas vyno pagrindu, yra nealkoholinis vynas. Tai yra pramoninis pradinio produkto kategorija, tai yra aromatizuotas vynas, bet tai neturi patekti į bendrą rinkos organizavimo sistemą. Nes pirmojo ramščio, bendrosios rinkos organizavimo pirmojo ramščio sistemoje tas produktas neturi figuruoti. Ir aš manau, kad bendros rinkos organizavimo apibrėžimas yra aiškus ir manau, kad dėl to tikrai galime išsklaidyti visus nesupratimus. Mes nenorime, kad tas vynas būtų toje pačioje kategorijoje kaip įprastas vynas. Kalbant apie įvairias vynogių rūšis, jeigu yra įvedamos naujos rūšys, aišku, valstybės narės ir vindariai laisvanoriškai tai gali pasirinkti ir greitai balsuosime dėl reformos Tačiau 2025 metai yra, būtų tas terminas, bet aišku, turime nepamiršti klimato kaitos ir biologinės įvairovės ir galime tiesiog numatyti tokią kaip ir galimybę, bet ne prievolę naudoti tas naujas vynogės, naujas vynogių rūšis. Ypač jeigu jos geriau auga pasikeitus klimato sąlygoms. Bet čia nieko privalomo nėra. Ir įdom, reiktų tai paaiškinti. Ir savo pranešime aš nekalbu apie tai, kad kad, aišku, apie ženklinimą aš E, daug nekalbėjau, bet mes gal Strasbūrė galėsime susitikti ir daugiau apie tai pakalbėti ir kalbėti apie tai, kiek Endi ir Agri už ką konkrečiai šiuo atveju yra atsakingi komitetai. Ir aišku, tai yra labai svarbu, kalbant apie visą reformą. Tai leistų pagelbėti sektoriui. Man atrodo, kad dar ne per vėlų ir ne per anksti apie tai kalbėti. Tai yra aktualu, mes turime išvelgti į vartotojų poreikius ir tai yra sektorius, kuris iš tiesų yra svarbus. Ir aš norėčiau padėkoti e, vintarių organizacijoms, kurios tikrai labai daug dirbo ties šiuo klausimu. Ir aišku, tai yra sektorius, kuris atsižvelgia į vartotojų poreikius, kalbant ir apie, pavyzdžiui, kalorijų klausimą vyne. Taigi matome, kad tikrai visi norime pasiekti šio gero rezultato ir turime padėti šiam sektoriui, nes rinka tai pirmiausia čia juk yra tarptautinio pobūdžio rinka ir kitose žemynuose yra daug kas keičiama, yra daug dinamiškų pokyčių, taigi mes turime ir į tai sureaguoti ir neleisti, kad mūsų žemės ūkio sektorius Europoje atsiliktų nuo to, kas vyksta kitose žemynuose nes to iš mūsų reikalauja vartotojai, ypatingai jaunimas. Taigi mes turime sureaguoti į jų poreikius ir turime pasiūlyti subalansuotą pasiūlymą. Ir mes negalime vėluoti. Ir kuo galima greičiau patvirtinti reglamentą. Taigi, Tiek trumpai, aš manau, kad sureagavau į kai kuriuos klausimus ir dėkoju už turtingas diskusijas ir aš su nekantrumu laukiu jūsų pakeitimų tam, kad galėtumėme pradėti skubiai tą darbą dėl šio pranešimo. Ačiū. Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Ja my... Ačiū pranešėjui. Manau, kad e, galiu tik pranešti, kad pakeitimų laukiame iki gruodžio 3 dienos 13 valandos kaip ir visais kitais teisėkuros pranešimo atvejais. Dėkuoju šią diskusiją, atsiprašau, kad visus taip <clears throat> skubinau. Tačiau liko dar vienas punktas, klausimas. Noriu pasisveikinti su ponė Dekapelė, dėvė komiteto Vicepirmininkė dabar vyks bendras posėdis, kuriuo metu svarstysime 10 ir 11 darbo tvarkės klausimus. kadangi ponas De Castro turi išvykti ir norėtų pasisakyti dėl dešimtojo klausimo, tai jeigu neprieštarautumėte, tai suteikčiau galimybę dabar pristatyti savo e, poziciją ponui De Castrui ir po to svarstytume kitus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, norėjau E, pasakyti, kad Agri ir Dėvė sekretariatai parengė atitinkamus dokumentus. E, jie taip pat ir Madride jau dirba rengiantis e, šiai kelioniai ir Dėvė komiteto kolegos taip pat aktyviai prisidėjo. Ši kelionė iš tiesų buvo labai naudinga, reikšminga. Galiu tik pasakyti, kad šioje ataskaitoje labai e, išsamei pristatomos diskusijos Madride, kurios vyko su Senato atstovais. E, Žemės ūkio ir maisto organizacija pristatė nemažai nerimo keliančių žinių Mes e, <clears throat> taip pat pabrėžime, kad labai svarbu pasiekti tvaraus vystimosi tikslų ir e, mes dar esame nuo jų pakankamai toli mm, nutolę. Taigi, jeigu persiskaitytumėt e, šios misijos ataskaitą, galėtumėt išsamiau su viskuo susipažinti, kas ką pasakė ir kaip pasakė. Manau, kad e, turinys e, šios e, kelionės sustikimų tikrai turėtų būti apsvarstytas ne <clears throat> dabar po labai sveitingų diskusijų. Aš manau, kad situacija kovojant su badu pasaulyje tikrai yra labai sudėtinga ir <clears throat> reikėtų dėti daugiau pastangų persiskaitykite dabar ataskaitą. Pone Hoibuš <clears throat> dar dalyvavo toje kelionėje, taigi trumpai noriu pasisakyti. Labai trumpai noriu pabrėžti tai, ką Paulo de Castro sakė. Jeigu jau aptarėme badą pasaulyje, tai padėtis iš tiesų yra labai sudėtinga. Ir tai, kas prasidėjo Madride kaip E, pirmasis tarp parlamentinis susitikimas, e, tie pokalbiai turėtų būti tęsiami ir daugiau parlamentarų turėtų įsijungti šias diskusijas. Tikrai gėda buvo matyti, kiek mažai Europos valstybių tame susitikime buvo atstovaujama. Pavyzdžiui, Vokietijos atstovų visiškai nebuvo. Šitama yra labai svarbi, turime daryti didesnį spaudimą siekiant šias problemas spręsti. Taigi, kaip suprantu, informacija mums yra perduota, ataskaita parašyta. E, grįšime tikrai prie šio klausimo dar savo komitete ir jūs devė komitete taip pat grįšite, galbūt dar turėsime galimybės iki kadencijos pabaigos bendrai šias problemas aptarti apsvarstyti nepakankamo apsirūpinimo maistu, nes jos rūpi tiek jums, tiek ir mums. E, labai dažnai girdime teiginių, kad e, BŽUP nepakankamai prisideda prie bado mažinimo pasaulyje. Jeigu kitų klausimų neturime daugiau, tai galėtume baigti svarstyti 10 punktą, perti prie 11, kurį turėtume svarstyti kartu, o po to grįžtume prie 9 klausimo. Atsiprašau tų, kurie laukia 9 klausimo svarstymo. 11 <clears throat> klausimas, skaitimasis nuomonėmis su ponu Arnoldu, e, kuris yra darbo grupės e, skirtas kaimo plėtrai Afrikoje vadovas. Norėtume dabar pono Tomo Arnoldo prisijungti prie mūsų ir suteiktume jam žodį, kur svečias susėdi. Vienoks punktas dabar. Ar jau atvyko ponas Arnoldas? Tai palaukime jau truputėlį. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Prašau. To jeśli pani przewodnicząca okay. w, tej, w tym punkcie prosimy o wypowiedź.